Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkim posėdį. Matėte turbūt jau darbo tvarkę ir jeigu nėra pastabų, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Antrasis punktas pirmininko pranešimai. Kaip žinia, kalbos buvo pateiktos, tai yra mūsų komitetų narių vartojamos kalbos tekstų komitete. Taip pat turime ir kalbas, kuriomis kalbės mūsų svečiai. Sveikinu jūs atvykusius. E, komiteto posėdžio dokumentai, kad nebūtų naudojama per nelik daug popieriaus. Nebuvo renkti popierinę formą, visus dokumentus gavote internetu, tačiau turite galimybę išsispausinti dokumentus iš interneto. Kaip ir visi mūsų posėdžiai, šis taip pat yra atviras posėdis, gali dalyvauti žurnalistai ar kiti norintys tai daryti asmenys. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas tiesiogiai internetu. Norėčiau pridurti, kad nuo šyrit, kaip jau sakiau jums praėjusią savaitę, tarybos Elksenos kodekso grupės dokumentai bus pateikti visiems taks komiteto nariams bei darbuotojams, kurie dirba kartu su komiteto nariais. Jie bus pateikti patalpose e, Meus skvere e, nuo mūsų komiteto sekretoriato faktiškai 10 metrų ir tai jūs komitus galima gauti nuo 9.30 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir iki penkt, ir penktadienio nuo 9 iki 12.30. E, kai, kai kas jau iš jūsų jau tai padarė, bet ir visus kitus, kurie nori dokumentų, rakinčiau užsirašyti susitikimui. Tuomet galėsite gauti tos dokumentus ir susipažinti su jais tada, kai jums to reikės. Dabar pereiname prie trečio mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra svarbiausias punktas. Keisimės nuomonėmis su kai kurių e, bankų atstovais. Mūsų komiteto koordinatoriai pageidavo, kad du posėdžiai būtų skirti tam, kad išklausytume svarbiausių Europos bankų atstovus. Kokie kriterijai buvo pasirinkti? O būtent bankų dydis pirmiausia, e, lyginant jų aktyvus. E, Duomenys gavom iš Europos centrinio banko. Tikslas buvo pasižiūrėti, kokį vaidmenį gali suvaidinti bankai gyvenant savo klientų fiskalinės strategijas. Pirmiausia, tai yra tie klientai, kurie e, yra tarptautinės įmonės, bet priklausantis mūsų kompetencijos sričiai. E, bankai žino savo klientų lėšų judėjimus, jų dažnai pačių struktūra yra tarptautinė, jie gali pateikti savo klientams visus finansinius produktus ir paskirose šalise e, klientų traktavimas gali būti skirtingas, gali pasiūlyti hybridinius taip vadinamosius produktus, gali pasiūlyti lėšas laikyti ten, kur nevyksta jokie mokestiniai tyrimai tą galėjome konstatuoti, pernai išklausė tarptautinių kai kur uh, bendrovių atstovus. O, o, o šitos įmonės, kad vadinamąją deferral sistema būtų galima pasinaudoti, pinigus laiko, jeigu taip galėčiau sakyti, labai familiariai, sako pirmininkas, pinigus laiko šiltoje vietoje ir tie pinigai neiškart grįžta į jungtinės valstijas ir tie pinigai ten būna pakankamai ilgą laiką, kartais taip niekada ir negrįžta į Junktinės Amerikos valstijas. Tai štai, mums šiomis temomis norėtų turėti daugiau informacijos, norėtų išgirsti apie didžiausių bankų ES patirtį. Ačiū už dalyvavimą posėdėje, noriu padėkoti Credit Agricole atstovams, ING atstovams taip pat. Jie dalyvaus pirmojoje darbo grupėje, Paskui Nordea ir Santander banko atstovai bus antroji darbo grupė, UBS ir Unicredit trečioji darbo grupė. Mes taip pat turime tokį susitarimą, kad balandžio ketvirtą dieną kito sustikimo metu e, Škotijos bankas ir Deutsche Bank atstovai taip pat atvyks ir galėsime padiskutuoti. Uh, Tai yra tie bankai, kurie priklauso skirtingoms ES valstybėms, tai mums leis susidaryti geresnį bendrą vaizdą. Kaip mes darėme ir praėjusią savaitę, diskutuodami su tomis tarptautinėmis įmonėmis, su atstovais, elgsimės lygiai taip pat ir šiandien. Leisime tarti įvadinę, tarti įvadinį žodį, penkių minučių ilgio. Kredi Agricol ir Kredi ING atstovams, paskui e, turėsime klausimų atsakymų seriją, o paskui, kaip darėme ir praeitą savaitę, gali nutikti taip, kad kalbėtojai norės pateikti klausimus vienam asmenio, o kitas galbūt kokas nors norės klausti abiejų atstovų. Tad elgsimės kaip ir praeitą savaitę, nes tai pasirodė visai efektyvu. Jeigu tik vieno banko atstovai sulauks klausimų, tai tuomet penkių minučių laiko skirsime klausimui ir atsakymui. Maždaug dvi minutės klausimui, tris minutės atsakymui būtų skirtos, jeigu kalbėtojas norės užduoti klausimą abiems kalbėtojams darbo grupės. Užduoti tą patį klausimą ar kitą klausimą, tai tuomet e, bus skirta, skirti 2-3 minučių laikotarpiai. Bus galimybė atsakyti po 3 minutės vienam, vienu ir kito banko atstovui. Tai štai veiksime būtent šitaip dabar žodis Jean-Claude Balet. Jis yra Credit Agricole finansų grupės e, finansinis direktorius. Penkios minutės jums prašom. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Jean-Charles Balet, mano vardas ir pavardė, esu fiskalinis direktorius Credit Agricole grupės. Esu SA grupės direktorius, esame biržoje kotiruojama bendrovė. E, įstatymas numato, kad pagal e, kodeksą finansinį ir administracinį mes turime pareigą užtikrinti, kad visos mūsų grupės kredija agrikol struktūros laikysis nustatytų mokestinių e, ir elksenos taisyklių. E, norėčiau priminti tiems, kurie nėra prancūzai, kad Credit Agricole yra vienas iš didžiausių ekonomikos finansuotojų Prancūzijoje. Esame vienas iš svarbiausių Europos bankų, esame mažmeninės bankininkystės lyderiai Europoje. Tai yra ir vienas iš didžiausių Europoje aktyvų turėtojas, e, kuris remiasi filialu Amundi. Esame taip pat treti pagal projektų finansavimą. Tai yra kooperatyvinė ir savišalpos grupė. 9 milijonus turime, turime akcijų turėtojų ir tai yra taip pat ir viena, mes esam viena iš tų bendrojų, kur akcininkų daugiausia, 50 milijonai klientų, 140 tūkstančių darbuotojų. Esame universalus, su klientais tiesiogiai bendradarbiaujantis bankas turime LCL, Prancūzijoje banką, kuris yra mūsų grupės dalis, Kari Parma bankas Italijoje, taip pat e, yra mūsų grupės narys, tai yra įvairūs, įvairios bankų struktūros, kurios teikia vartojimo kreditus, e, hipotekos kredikus e, ir taip pat mes teikiame ir investicinės paslaugas. Mes daugiausia veikiame Prancūzijoje, nors šiaip dirbame 33 šalise. Mūsų bankų apyvartą 75 procentus e, tai yra sukūriama Prancūzijoje. Europos Sąjungoje mes e, uždirbame praktiškai visą pelną, nes turime svarbias rimtas pozicijas mažmeninės bankininkystės rytė, taip pat ir Italijoje. E, turime agentūras ir Italijoje, ir Lenkijoje. Agentūrų šis turime apie 400. Ši veikla atsispindi e, ir mūsų mokamuose mokesčiuose. Prancūzijoje, Prancūzijos valstybei sumokome 2 milijardus 300 tūkstančių socialinių mokesčių, 5 milijardus eurų mokesčių, 2,2 milijardai, tai yra įmonių pelno mokestis, Prancūzijoje sumokėtas 2015 metais 600 milijonų e, nuo darbo užmokesčio, e, taip pat mokame ir pridėtinės vertės mokestį, kurio atsimti negalime. Mes taip pat mokame daugiau nei milijardą mokesčių įvairioms valstybės administracijos struktūroms, valstybėse, kuriuose turime savo e, atstovybės. Mūsų apmokestinimas siekia 33,3 procento. Tiek mokame. Tai yra dideli mokesčiai ir, kaip jau sakiau, daugiausia sumokame Prancūzijai ir iki 15 gruodžio 31 buvo 38 procentų. Taigi mūsų grupėje kiek siekia mokesčiai. Fiskalinės paslaugos sudaro, e, yra teikiamos maždaug šimtui asmenų. Daugiausiai jie gyvena Prancūzijoje, e, turime keletą mokesčių specialistų Azijoje, New York'e, Italijoje. E, mūsų būtent tie asmenys užsima mokestiniais klausimais, e, būtent kredi agrikol grupiai. Jie tvarko mokesčius, e, užsima įvairią administracinę veiklą. Mes niekada e, neteikiame fiskalinių konsultacijų savo klientams ir mes, tiesą sakant, su savo klientais nelabai ir susitinkam. Mes negalim to daryti, nes Prancūzijoje, kaip ir daugelį kitų šalių, egzistuoja uh, teisinis monopolis, kuriuo gali naudotis advokatai ir mokestiniai patarėjai. Mes, kaip finansinė įstaiga, negalime teikti fiskalinių konsultacijų, išskyrus tas, kurios yra susijusios su investicinėmis ar bankinėmis paslaugomis, kurias patys siūlome. Pavyzdžiui, jeigu kažkas norėtų atsiimti sumokėtus mokesčius numatytomis įstatymo sąlygomis, mes tokias konsultacijas galim suteikti. Dėl, sunk, dėl rimtesnių, labiau sudėtingų dalykų mūsų banko grupė vertina, ar gali būti teikiamas tokios konsultacijos. Ir taip pat turime direktoratą, kuris įvertina atitikti ir numatytoms operacijoms gali būti uh, pareikšta veto teisė. Mes tokių konsultacijų teisį negalim. Baigėsi man skirtas pasisakymo laikas, bet toks būtų bendras kontekstas, kuriam esant veikia mūsų finansinė grupė. Dėkoju. Ačiū, ponė direktoriu. Atsiprašau, kad suklydau ir jūsų vardą sakydamas, ir jūsų pareigas. E, manau, kad kolegos norės paklausti kitų patikslinimų. Penkios minutės ponui Skiper, jis yra E, fiskalinis direktorius e, grupėje INŽ. Žodis Jums, ponė direktorium. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, už pakvietimą dalyvauti šiuose specialaus mokes, mokesnių sutarimų komiteto klausimuose. Na, mano pavardė yra Roba Šiperis ir aš vadovauju mokesčių politikai ING banke nuo 2014 metų. Pirmiausia, trumpai papasakosiu apie savo banką. ING yra pasaulyje veikiantis bankas, kuris yra aktyvus didmenėje, mažmenėje bankininkystėje daugiau nei 40 valstybių. Maždaug 80 procentų 50, iš visų 52 tūkstančių darbo vietų, kurias sukūrėme, yra susiję su veikla Europos Sąjungoje. Šiame pristatyme aš norėčiau paliesti tris temas. Pirmiausia, ING požiūris į mokesčių politiką, ING požiūris į mokesčių mūsų klientų mokesčių reikalus ir ING rekomendacijos uh, kuriant veiksmingą teisėkuros sistemą. Pirmas klausimas. Jengi labai racionaliai ir atsargiai vertina mokesčių reikalus, kalbant apie mūsų mokesčių situaciją mūsų manimų mokesčiai turi būti siejami su verslu, o ne priešingai. Ir tai reiškia, kad mes ne tik, kad laikomės įstatymo dvasios ir raidės, bet taip pat atsižvelgiame, kaip, kaip sakiau, į įstatymo dvasę ir primdami su mokesčiais susijusius sprendimus. Mūsų požiūrį įtvirtina ir tas faktas, kad mūsų bendras mokes, mokesčių dydis yra maždaug 26 procentai. Tiek turi sumokėti mūsų bankas mokesčių visose šalyse, skaitant Niderlandus. Jeigu dar pridėčiau šalia to Niderlandų įmonių pajamų mokestį ir dar bankų mokestį, tuomet e, pelnas e, siektų daugiau nei 40 procentų. Mūsų e, požiūris yra susijęs su informacija, kurią ING bankas paskelbė savo metinėse ataskaitose kasmet e, nuo 2014 metų pagal kredito reikalavimų direktyvą, ketvirtą direktyvą. Tai reiškia, kad finansiniai rezultatai yra skelbiami ir informacija apie mokesčius yra skelbiama reguliariai tose šalyse, kur ING vykdo bankininkystės e, verslą. Tai reiškia, kad ir mūsų e, mokestinis, mūsų mokami mokesčiai ir informacija atskleidžiama apie kiekvieną valstybę rodo, kad e, mūsų pel, pel, pelnas yra apmokestinamas ten, kur vyksta realus e, verslas. Antras klausimas, kaip mes vertiname savo klientų mokesčių poziciją. Na, klientai visuomet yra atsakingi patys už savo mokesčius pagal mūsų vykdomą politiką. Ir pirmiausia, kalbant apie mūsų požiūrį į klientų mokesčius. Mes, kaip bankas, neteikiame mokestinių konsultacijų, tai taip pat atsispindi ir viešai paskelbtose mūsų banko mokesčių principuose. Pagrindinis mūsų verslas yra teikti bankininkysės paslaugas, o ne mokestinės konsultacijas. Mes vykdome sandorių su savo klientais dėl verslo priežasčių, ne dėl mokestinių priežasčių. Toliau ING bankas remia mokesčių inspekcijas, siekiant kovoti su mokesčių, e, e, tais, kurie vengia mokėti mokesčius, keičiantis informaciją pagal tokias sistemas kaip FATKA ir CRS. Kitaip tariant, mes mokesčių institucijas teikiame, mokesčių institucijoms, institucijoms teikiame informaciją apie savo klientus ir jos gali patikrinti tą informaciją, patikrinti informaciją apie mokesčių mokėtojus. Uh, Ir trečias paskutinis klausimas. Aš norėčiau dar pažymėti, kad veiksmingas mokės, mokės, mokesnės teisės, veiksmė mokesnė teisė kuri būtų taikoma globalių mastų, yra esminis atspirties taškas siekiant sėkmingai kovoti su mokesčių vengimu. Dėl to mes manome, kad mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo projektas ir kovos su mokesčių vengimu direktyva yra žingsniai teisinga linkme, tačiau mes taip pat manome, kad reikia vengti visomis priemonėmis dvigubo apmokestinimo, jeigu norime išsaugoti konkurencingą Europos poziciją. Ir pabaigai norėčiau pasveikinti ir paremti labai veiksmingą šio komiteto Europos komisijos atliekamą darbą. Ir aš galėčiau, aišku, toliau pakomentuoti šios klausimus keičiantis nuomonėmis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Merci beaucoup. Labai ačiū. Dėkuoju Jums abiems už tai, kad labai gerai pristatėte savo uh, grupių poziciją pagal nustatytą laiką. Pirmoji pasisakys EPP atstovė Danuta Hübner. Kam skiriate klausimus? abiems klausimus pateiksiu. Pirmiausiai, mes visi žengėme į naują aplinką, bus keičiamasi plačiau, gilesnė, gilesnio turinio informacija, Europoje atsiras nauji standartai ir jūs, būtent jūs turėsite perduoti informaciją kompetentingoms institucijoms apie įvairias pajamas e, numatytas direktyvoje dėl administracinio bendarbiavimo ar teisės aktuose skirtuose kovoti su pinigų plovimu. Taigi jūs esate esminė grandis. Ir E, jūs turite taip pat užtikrinti būtiną bendradarbiavimą tarp mokesčių administravimo e, skirtingose šalyse. Ir kokia yra jūsų patirtis e, apie naują situaciją, kuri jau pradėta kurti prieš tam tikrą laiką? Jūs esate stambus bankai, bet yra ir kitų bankų Europoje. Ar bankai gali neatsilikti nuo tų naujų poslinkių? Ar uh, jiems labai sudėtinga reorganizuojantis, ar tai kainuoja ne pernelik daug, bandant prisitaikyti prie naujų standartų. Ar e, jau turite kokiu nors gerų pavyzdžių iš pastarojo, laik, pastarojo laikotarpio ir taip pat dėl duomenų, duomenų standartizavimo e, mokesčių mokėtojų identifikavimo numeris. Pavyzdžiui, Europos parlamentas jau kuris laikos Mm, apie tai kalba. Ir kaip jūs matote dabartinį vaizdą, kokie iškilo iššūkiai keičiantis informaciją ir apie tuos naujus e, poslinkius. Ar aš sakiau, kad jūs turite nuspręsti, ar man abiems e, svečiams pateikti klausimą, ar klausimus ar ne? Norite atsakyti dvi minutės? jums ir jums. Dėkuoju Jums už klausimą. Pirmiausiai, kaip aš ką tik sakiau, mes visiškai pritarėme informacijos skaitimos iniciatyvas, kaip kad CRS ar FATKA. Ir e, reikia, kad visi mokėtų sąžininkai mokesčius. Taip pat, kas svarbu, kaip jūs ir sakėte, kad e, metodai būtų standartizuoti kaip galima greičiau. Man atrodo, kad CRS yra geras pavyzdys. Tai e, yra FATKA iniciatyva, siema su FATKA iniciatyva, tai yra JAV mokesnių prievalių vykdymo aktas, e, dirbama pagal tą iniciatyvą ir FATKA ir CRS tai yra bendrėjai atskaitomybės standartai CERAS. Ir e, mes turime galvoti, kaip standartizuoti įvairias operacijas ir tai bus naudinga visiems, jeigu pavyks tą užtikrinti. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu atsakiau jūsų, į jūsų klausimą. Dėkoju. Prašom. Pone Balat, šojus jums. Pritariu tam, kas buvo pasakyta, ką minėjo mano kolega. Norėčiau pasakyti, kad nenauja juk, kad bankai yra naudoti tam, kad būtų galima gauti informaciją. Jūs žinote, kad daugelį metų tai vyksta. Mes informaciją teikiame fiskaliniai administracijai, e, kai vyksta, pavyzdžiui, pajamų deklaracija ir panašiai. FATKA ir CRS, tie skaitomybės standartai, irgi numato tokią procedūrą, pagal kurią keitimasis informacija tampa automatišku procesu. Mes turime laikytis numatytų taisyklių ir be abejo, e, tos priemonės kainavo e, papildomų priemonių joms įdėkti, papildomų sąnaudų, tačiau viskas vyksta dabar taip buvo numatyta prieš e, gal 10-12 dienų mūsų grupė paskelbė, kad milijardas eurų uh, bus skirta atitikties ir rizikos klausimams spręsti, nes mes iš tikrųjų ruošiamės teikti tą informaciją, kurios iš mūsų prašome. Taip, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad viskas vyksta greičiau, bet čia nėra nauji procesai. Pirmininkas dėkoju. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu Jepe Kofot klaus. Prašau. Thank you so much, sir. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Ačiū abiems, abiejų bankų atstovams, kurie atvyko pas mus šiandieną. Norėčiau pirmiausiai pateikti klausimą kredėgai polio atstovui. Pirmiausiai, norėčiau, kad jūs mums pasakytumėte, ar E, su Luksemburgo valdžios institucijomis e, pasirašė koks nors susitarimus dėl patikrinimų. Ir taip pat gal galėtumėte e, plačiau pristatyti Oksfe, praeitos savaitės ataskaitą. Oxfam sako, kad jūs tik tai 4 procentus mokėjote Airijoje. Negaunate airijos valdžios paramos, bet kaip jūs apskaičiavote mokestį? Ir Kredė Agrikol noriu paklausti, ar jūs turite e, e dukterinių įmonių savo padalinių e, Virginijos salose? Kitas dalykas, e, rugsėjo 14 dieną e, DOT e, ataskaitą skaičiu apie tai, kad jūs turite savo padalinių Keimano salose. Ar galėtumėte papasakoti apie tai, apie paskolas mokesčių rojuose ir taip pat klausimai susijęs su mokesčių vengimu minimi toje ataskaitoje? Dar vienas dalykas Dabar e, įvestas reikalavimas pateikti ataskaitas pagal veiklą kiekvienoje šalyje atskirai. Ir kaip Jūs galvojate, ar tai yra naudinga Jūsų nuomonė, ar gali užtikrinti daugiau skaidrumo taikant šį principą, ar e, reikėtų taikyti visose, visoms įmonėms e, tarptautinėms tokį principą, ne tik bankams. Labai gerai, du, minutus, du minutės Kredė Grigol ir du minutės Inga atstovui. Dėkoju. Kai dėl atskirų šalių, kurias minėjote, galėčiau pasakyti štai, ką jau trejus metus mes skelbėme ir, ir tai pasakyta mūsų metėje ataskaitoje, skelbėm e, tuos pranešimus apie kiekvieną šalį. Visų požiūrių, tai yra neblogos dalykas, visi tai žino. Taip, Luksemburgas yra svarbi finansų požiūrių vieta, ten vyksta įvairi finansinė veikla, Mes esame pasirašę e, du vadinamosius ruling su vietos e, administrac, fiskalinė administracija, tai yra mokes, tam tikri susitarimai mokesčių srityje. 12,5 procentų tiek siekia mūsų mokesčiai, jeigu mūsų metinė ataskaitoje mokestinis skaičius nurodomas yra šiek tiek mažesnis, tai tą galima paaiškinti uh, Airijos ypatumais tam tikrais, nes Airija taip pat priglaudžia ir draudimo bendrovių fondų, kurie yra visiškai skaidrus. Ir tų fondų rezultatas yra įtrauktas į tas ataskaitas taip, kaip yra, tačiau fiskaliniai dalykai yra atspindėti e, atspindėti, nurodant tam tikrus asociuotų įmonių skaičius. Pavyzdžiui, predika yra mūsų uh, E, filialas ir tie mokesčiai yra nurodomi būtent šiai įmoniai. Kai dėl Virginijos salų ir Kaimanų salų, keturios penkios nedidelės struktūros, privataus e, bankininkistės sektoriaus buvo uždarytos Virginijos salose ir manau, kad jau tas likvidavimo procesas baigėsi trimsiems filialams ir dviems uh, likusiems netrukus tas procesas baigsis. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Pane Špė, žodis jums. Dvi minutės. Thank you, Mr. Dėkoju, pirmininkė. Dėl atskaitomybės pagal atskiras šalis Mes visiškai pritarėme e, šiam atskaitomybės būdui, manome, jog tai labai naudinga, didinant skaidrumą ir išloš visi suinteresuoti subjektai nuo to. Taip pat tai gali būti labai naudinga e, nustatant mokesčių riziką, tai taip pat jums labai svarbu. Bet taip pat reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir e, informacijos apie įmonę atskleidimo. Tai labai svarbu Ir jeigu mes pasižiūrėsime į e, informaciją pagal šalis apie mokesčius mokamus ING banko, pamatysite, kad matom, mokami mokesčiai, kur aktyviai užsima bankininkystė ir kur kuriama e, vertė verslo požiūrių. Tie du principai mums yra labai svarbus. O dėl jūsų antrojo klausimo subjektai, kuriuos minėjote, yra dalis mūsų e, struktūros dėl verslo, ne dėl mokesčių tikslų. Mes nesinaudojame jais ar tomis struktūromis, kad e, slėptume e, mokesčius ir pagal atskaitomybę tarp, apie šalis viskas paaiškinta. Toje atskaitomybėje jūs nerasite tų subjektų ten, nes tai susijęs su kitais dalykais. Dėkoju. Noriu pridurti pastabą. Nuo šių metų visos bankininkystės veiklos e, yra reglamentuojamos taip, kad turi būti teikiamos ataskaitos pagal atskirą šalis. Spaudoje apie tai nemažai rašoma, teikiami komentarai apie kai kurių bankų pateiktas ataskaitas. Manau, kad pranešėjai arba šiaip komiteto nariai galbūt turėtų kažkokių labai konkrečių klausimų. Šią popietę mes žodžiu galėsime dar teikti klausimus, tačiau tomis publikacijomis paskelbtomis bus galima e, remiantis teikti kitus klausimus. Pavyzdžiui, Virginijos salų ar Kaimanų salų, kai kas iš kolegų norėjo gauti tikslesnę informaciją. Virginijos salose, kaip sakė Kridė Grikolio atstovas, filialai buvo uždaryti, vienas uždaromas, kiti uždaryti. Ir manau, kad kolegoms iš tikrųjų šie klausimai rūpi, turime galimybę klausti ir sužinoti Ir paskui, aišku, po klausimų galima teikti klausimus raštu ir gauti juos atsakymus. Dabar norėčiau suteikti žodį Alde frakcijos atstovai Mikael Toirer klausė. Jis taip pat yra bendra pranešėjas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą ponui Lefebvre iš Credit Agricole Yra informacijos, kad Credit Recall padalinys sumokėjo 99,2 milijono eurų Teisingumo departamentui, kad išvengtų persekiojimo dėl amerikiečių, kurie vengia mokėti mokesčius. Ar galėtumėte patvirtinti tokią informaciją? Ir ar yra tai taip, kad ne tik JAV atlieka tokius tyrimus ir bando išsiaiškinti tokio elgesio modelius? ir kaip jūs bandote vengti, išvengti, kad kredi agrikol verslo veikla nebūtų susijusi su mokesčių vengimu. Ir ING grup, grupės atstovai norėčiau atstovo štai ko paklausti. Gal galėtumėte patvirtinti, kad jūsų bankas turi dukterinių įmonių taip vadinamuose mokesniuose rojuose, tokiuose kaip Britanijos mergelių salos, kuko salos, kitose offshore'nėse vietose. Ir kaip jūs užkertate kelią tam, kad klientai nesinaudotų tokiomis dukternėmis įmonėmis ar filialais, bandydami nuslėpti mokesčius. Dvi minutės kiekvienam. Ponas Balet pirmasis dalykai dėl klausimo. Dėl baudos, kurią skyrė JAV, tai norėčiau pasakyti, kad byla yra nagrinėjama. Jeigu galėčiau, norėčiau neatsakyti šį klausimą, nes vyksta tyrimas, ją vykdo JAV administracija dėl dėl e, naudojimasi e, sąskaita Šveicarijoje. Aš daug informacijos apie tai neturiu ir kadangi vyksta tyrimas, norėčiau nekomentuočiau klausimų. Pirmininkas. Tai yra, ar tai yra fiskalinė byla? Ar tai yra kita byla, apie kurią tiek daug buvo kalbėta? Šnekat apie kitus bankus, apie BNP pavyzdžiui nes ten vyko prekyba su šalimis, kurios buvo Amerikos federacijos laikomos nelankytinomis. Ne, atsakymas ne. Taip nėra, kalbame apie grinai fiskalinius reikalus. Amerikos administracija daugeliui bankų grupių prikiša tai, kad jos neva norėjo pasinaudoti Šveicarijos uh, bankais, jos esančiomis sąskaitomis, jeigu turiu teisingą informaciją, sako kalbėtojas, kai, nes Amerikos piliečiai savo lėšas laikė būtent Šveicarijos bankuose. Pirmininkas, seksime, kaip vystysis byla, bet suprantu, kad jūs nenorite to kol kas komentuoti. Pone direktor, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirm, atsakydamas į pirmąjį klausimą, norėčiau pasakyti, tie subjektai, kuriuos minėjote, uh, ENG grupėje, ar mo, mes mokame mokesčius ten, kur vykdome verslą, verslo veiklą ir tikrai turime subjektų mokesniuose rojuose, bet taip yra dėl verslo priežasčių, ne dėl mokesnių priežasčių. Galėčiau pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, turime filialą Laguan. Kodėl? Todėl, kad bank, bankystės veiklą vykto, vykdome Malazijoje ir vietos Malazijos vyriausybė reikalauja, kad tu veiktum ir labaone finansinėme centre. Taigi dėl e, tokių reguliavimo priežasčių, o ne dėl mokestinių priežasčių mes tenais esame aktyvūs. Ir tikrai nėra tai daroma tam, kad perkeltumėme pelną. Toliau antrasis klausimas. ING ir mūsų banko klientai. Mūsų santykiai su klientais pagrįsti verslu, ne mokesčių politika. Visuomet turi būti verslo priežastis tokiems santykiams. nėra kažkokių tai priežasčių, tik tai nėra jokių tai kitų motyvų, kurie, kurios sąlyga tik mokesčių E, priežastys, e, kodėl mes palaikome santykius su klientais, tai dažniausiai tik, tai, tai yra tik tai verslo santykiai. Ir e, jeigu yra teisinių ir verslo priežasčių, mes užsiimame šią veiklą, bet jeigu viskas yra susiję tik su mokesčiais, tai mes neužsiimame tokiais sandoriais ir tokio verslo nevykdome. Pone direktoriau. Ką tik Regien Rikol direktorius minėjo, kad visai, visoje grupėje buvo gal šimtas asmenų, kurie pasauliniu lygmeniu stebėjo fiskalinės problemas. Tie žmonės dažniausiai stebėjo pačios grupės fiskalinius įvairius aspektus ir klausimus. Tuo tarpu tie asmenys negali teikti finansinių ir fiskalinių konsultacijų. Ar galėtumėt pasakyti ING grupėje, kiek asmenų turi stebėti jūsų tarnybose, o galbūt jūsų vadovavimo tarnyboje, tuos fiskalinius dalykus susijusius su jūsų grupė. Yes, thank you, Mr. Ačiū, pirmininkė. ING grupėje maždaug 20 žmonių dirba mokesčių srityje Niderlanduose, jie teikia patarimus Niderlandų, Niderlanduose veikiančiam ING filialui, prižiūri, kaip veikia uh, pati banko struktūra ir rūpinasi, kad tenkintumėme visus mokesnius reikalavimus, o už ING ribų dar yra 60 speci mokesčių specialistų, kurie veikia 44 šalyse. Tai iš viso galbūt 80 mokesčių srityje dirbančių žmonių, kurie prižiūri, kiek ING grupė laikosi visų reikalavimų 40 pasaulio valstybių. Taigi panašus skaičius proporciškai lyginant, ar ne? Abiejų bankų grupių. Dabar guoja e frakcijos vardu, Fabio Demazį turi galimybę klausti. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti klausimus abiem prelegentams. Pradėsiu nuo ING banko, nes tai yra mano bankas, jo paslaugomis naudojusi Belgijoje. Gavome įdomios informacijos. E, iš Europos parlamento pranešimai yra pasakyta, kad ING teigia, kad nėra fiskalinio sukčiavimo. Tačiau, man atrodo, ta tiesa yra tik dalinė, nes jeigu investuojama E, į tam tikrus fondus, kuriems vadovauja šis bankas, labai dažnai klientai turi mokėti mokesčius e, atsimdami lėšas tose fonduose, kur, e, kur tose šalise, kur tie fondai veikia. Pavyzdžiui, Kaimanų salose, kodėlgi ne, tai aš norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, ar yra tokių atvejų tarp jūsų klientų. Ir dabar kredi agrikol klausimas. Jūs sakėte, kad yra pasirašyti susitarimai su Luksemburgu prieš kiek laiko. Ar buvo tai padaryta vadovaujant Marijos Krol ir ar esate diskutavę apie mokestinę naštą tenkančią jums su Luksemburgo vyriausybės atstovais. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Po dvi minutės abiem prelegentam. Pirmiausia, ING direktorius sulaukė klausimą. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Džiaugiamės, kad jūs esate mūsų klientas. O atsakydamas į jūsų klausimą dėl investicinių fondų, mes turėj, vykdome investicinių fondų veiklą ir daugumą tos veiklos jau esame pardavę. Pardavėme pastaraisiais metais, bet norėčiau paaiškinti, kaip, koks yra mūsų čia požiūris į tai. kai mes siūlome galimybės investuoti klientams, dažnai reikalingas tam fondas, kad būtų galima padalinti riziką, investicijų riziką. Taigi dėl verslo priežasčių mes ir įsteigėme tokį fondą, kuris padeda investuotojams investuoti. Uh, čia vienas toks svarbus elementas. Dėl verslo priežasčių mes turime būtent turėti fondą, kad galėtumėme paskleisti riziką tą plačiau. Toliau kitas dalykas - tokio fondo struktūro, struktūros mokestinė, mokestinė, mokestinė prasme rezultatas yra tas, kad kur sukuriama vertė, ten yra, yra mokami mokesčiai. Ir tas fondas, apie kurį kalbėjote, būtent pagal tokį principą ir veikė. Investuotojai mokė mokesčius ten, kur jie gyveno ir jie investavo <clears throat> į atitinkamas šalis. Ir pats fondas kaip vertės ir nesukuria, kaip, kaip po tokios. Ir tai reiškia, kad tos lėšos nėra apmokestinamos, nes verslo vertės vertė tik tai turi būti galiausiai apmokestinama. Ir toks principas yra taikomas įvairioms investavimo fondų struktūroms. Bet ar čia nėra prieštara, prieštaravimas, sakote, verslo tikslais, bet sukūriama verslo vertė? Ar čia nėra, neišvelgėte prieštaravimo? Verslo tikslai, vers, verslos tikslai reiškia, kad reikalinga tokia tarpinė funkcija O tas valdytojas, fondo valdytojas yra apmokestinamas ten, kur jis, tas valdytojas, kur, kur gyvena tas valdytojas. Taigi, <clears throat> fondas apmokestinamas valdytojo lygmeniu, o pats fondas yra tik tai e, juridinis asmuo. Bet tarp Niderlandų ir Kaimanų salų buvo pasirištas atitinkamas susitarimas. Gal perdėm viskas e, techniška. Gal ne visiškai suprantu, apie kokią fondo struktūrą jūs kalbate, bet dauguma fondų struktūrų yra tokios, kad galiausiai mokesčiai yra surenkami ten, kur sukuriama vertė. Dėkoju. Ačiū, ponė Balat. Žodis jums. Kai dėl susitarimo su Luksemburgu, jų yra du. Yra susijęs su mūsų dviem filialais. Pirmasis 2009-2010 buvo pasirašytas vienam iš aktyvų valdymo e, filialui, kuris bus suėta bendrai įmoti su Luxemburgo viena bendrovė. Ir tai buvo pono Kol e, kadencijos laikais. E, E, ten buvo kalbama apie tam tikrus mokestinius dalykus, bet detalių nežinau. Kitas sustarimas galbūt irgi buvo pasirašytas pono Kol laikais, bet nesu tikras. Buvo pasirašytas sustarimas tarp dviejų Luksemburgo filialų ir, e, ir mūsų grupė ten nėra viena iš pagrindinių susitarančių pusė. Mes tik tai norėjome Norėjau pasakyti, kad mes čia kalbame apie grinai Luksemburgo operaciją, kuri neperžengia Luksemburgo sienų. Tai buvo susijęs su mūsų grupė ir su, tai buvo susijęs su asmeniu, kur, ir, kuris nebuvo mūsų grupės narys, e, tik mūsų klientas. Dėkoju. Žalių frakcijos vardu klaus ponė Eva Žoly, vicepirmininkė. Ar norėtumėte klausti abiejų prelegentų? Taip, taip, taip. Po minutę skirtą tada klausimui. Šis klausimas jums, ING grupiai. ING grupė ir NN grupė filialas kūrė investicijų valdymo planą Šveicarijoje ir Luksemburge ir investicinių fondų struktūras kūrė Luksemburge, Kaimanų salose ir kitur. Tokia fondų struktūra gali būti registruojama ir ten, toje šalyje, kur fondo valdytojas ir kur ING grupė ir NN grupė valdo e, tą fondą, tai yra Niderlanduose. Ar jūs naudojatės tokiomis investicijų valdymo sistemomis ir veiklomis, kad padėtumėte savo klientams išvengti pajamų ar kitų mokesčių? 2013 metais bent 24 filialai veikia Luksemburgė. Jūs sakote, kad filialų turite mokesniuose rojuose dėl to, kad ten vyksta reali verslo veikla ir kad ten įdarbinate žmonės. Na, puiku, tačiau kam reikia 24 tokių filialų? Toliau. Fair Finance Guide Niderlanduose teigia, kad jūsų bankas tokiuose srityse kaip skaidrumas, sąžiningi mokesčiai, neužima labai aukštos pozicijos. Kai kurie jūsų darbuotojai, pavyzdžiui, gali gauti didesnės premijas, daugiau kaip 200 procentų metinio atlyginimo, jeigu jie e, skatina rizikingą veiklą. Mūsų žiniomis. Jūs turite politinių pareiškimų apie veiklą mokesniuose rojuose ir uh, finansinių paslaugų teikimą įmonėms, kurios veikia mokesniuose rojuose ir kad jūs neturite politinės politikos dėl lobizmo, tiekimo grandinės ir e, mokesčių mokėjimų įmonėse. Kodėl taip yra? Ir dar vienas klausimas jums abiems kartu. Dabartinis, e, už kiekvieną informacijos apie kiekvieną valstybę, e, teikimo sistema turi apribojimų, mums reikia aiškiai suprasti, kokia yra jūsų veikla. Ar jūs esate pasirengę atskleisti visišką informaciją apie savo bendrą pelną kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje, kiekviename subjekte. Ir tokiu būdu mes galėtume išsiaiškinti, kokie, kiek yra perkeltas investuojamas kapitalas ir kiek yra veikiama tam tikrose vietose. Dėkoju, ING direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė dėl Luksemburgo. Luksemburgas yra vienas iš ING namų, viena iš ING rinkų, ten mes aktyviai veikiame, įdarbiname daug žmonių ir taip pat ta veikla yra labai intensyvi, o tai, kad yra 24 juridiniai asmenys, tokiai aktyviai bankystės veiklai tai yra normalu ir įprasta turėti tiek filialų, jeigu pažvelgtumėte į ING struktūrą, yra šimtai e, juridinių subjektų, taigi 24 filialai namų rinkoje tai nėra tiek daug. Toliau mes mokame mokesčius pagal įprastinius tarifus Luksemburgė, mokesčius, mokesčius už pelną, tiek apie Luksemburgą, o dabar kalbant apie jūsų tai, ką sakėte dėl informacijos apie kiekvieną valstybę atskleidimo, mes visapusiškai pritarėme šiam principų, nes manome, kad tokiu būdu užtikrinamas desnis skaidrumas. Ir jeigu pažvelgtumėte į NG, teikiamą informaciją apie kiną valstybę, pamatytumėte, kad ten jau paskelbėm informaciją apie visą turtą toje šalyje turimą. Tai tiek, aš manau, kad čia atsakiau jūsų trečiai klausimą dėl e, klausimo apie subjektus mokesniuose rojuose, kaip aiškinau anksčiau, mums yra labai svarbu visuomet turėti verslo priežastį, kuriam struktūrą ar pasirašant sandorį ir mokesčiai yra renkami ten, kur sukuriama vertė. Ir kol tie du svarbūs principai yra tenkinami, tol Ir yra verslo priežasčių dirbti pagal tokią subjektų struktūrą. Jeigu pažvelgtumėte į dabartinę NG struktūrą, išimtų tų juridinių asmenų, mažiau nei dešimt, tarkim, veikia tokiuose jurisdikcijose, tačiau netgi ir tais atvejais tik jeigu yra verslo priežasčių, kaip Lebanone, kaip sakiau, yra reguliavimo, su reguliavimu susijusių priežasčių, kol yra tenkinamas toks principas ir e, mokesčiai renkami ten, kur kuriama vertė. Aš tikiuosi, kad atsakiau su klausimą. Prašau, direktorius. Mikro, mikro, utilizuot mikro. Kviečiu įsijungti mikrofoną, sako pingas. Kredė Grikol. Skirti klausimai buvo susijęs su kuo? Su tuo, patiksina Eva, Eva Žuly, kad uh, Nėra daug informacijos atskir, ataskaitos apie atskirą šalis. Aš norėjau paklausti, ar sutiktumėte publikuoti investicijų vertę kiekvienam instrumentui, kiekvienoje šalyje. Atsakymas. Jūs visigi turite galimybę priimti teisės aktus. Jeigu mes turėsime tai daryti, kaip mums buvo pasakyta, kad turėsime skelbti savo darbuotojų, savo apyvartą, E, uždirbamą pelną ir sumokamus mokesčius, e, mes tai padarysime. Nebus dėl to jokių problemų susijusių su skaidrumu. Kol kas mūsų to padaryti neprašoma. CPCR bus taikoma netrukus Europos komisija ruošiasi teikti BEPS pasiūlymus ir kai reikės tai daryti, mes tą tai ir darysim be didesnių emocijų. Ačiū, sako pirmininkas. FDT frakcijos vardu Marko Cani klausė. Dėkoju. Užduosiu pirmą klausimą. Norėčiau su, sulaukti paaiškinimo, norėčiau suprasti, kodėl e, fiskalinusi ruojuose slepiasi kurios jų tokios finansinės priemonės, pavyzdžiui, Gernezi, e, kalbant apie e, Kredį Agrikol. Ir dabar norėčiau užduoti klausimą Kredį Agrikol atstovui. Kai dėl ataskaitų, dėl atskirų šalių susijusių su biudžetu rodo, kad su panašiomis apyvartomis jūsų filialai moksliuose rojuose 19 kartų daugiau uždirba pelno negu Kredi Agricol filialas Prancūzijoje. Žvelgdamas į tuos skaičius, tiesiog negaliu nepaklausti, kaip galima pasiekti, kad jūsų filialuose, kur yra mokestinius herojus, jums pavyksta uždirbti tiek daug daugiau, lyginant su pelnu Prancūzijoje. Iš kur tas toks e, didžiulis skirtumas? Kaip, tas, kaip rentabilumas gali skirtis taip smarkiai toje, tos pačios grupės įdoje? Antras klausimas. E, E, našumas kiekvienam darbuotojui. Jeigu pažvelgtume į kredį agrikol, pamatytume, kad finansiniuose rojuose darbuotojų našumas 36 kartus yra didesnis negu e, darbuotojo Prancūzijoje. Jeigu pažvelgtume į Airiją ir palyginčiau su prancūzais, tai reikštų, kad Airijoje 147 kartus produktyvumas yra didesnis negu Prancūzijoje kiekvieno darbuotojo. Ar tai reiškia, kad airiai yra taip, taip, taip labai geresni negu prancūzijos specialistai, o galbūt tai yra fiskalinių teisės aktų rezultatas, e, nes ten leidžiama, pavyzdžiui, vengti e, mokesčių. Dėkoju, sako pirmininkas airijos kolegos turėtų didžiuotis, būdami produktyvesni virš šimto kartų. Pirmas klausimas buvo skirtas taip pat ir ING, ar ne? Gal galėtumėt atsakyti? Uh, yes. Taip. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmasis klausimas. Jeigu teisingai supratau, buvo apie Delaware Trust – kodėl reikėjo įkurti e, jį tam, kad būtų galima leisti vertybinius popierius. E, pagrindimas Delaware Trust vertybiniams popieriams e, leisti. Tai yra teisėtas veiksmas, tai nėra susijęs su kokiu kokiu nors ketinimu slėpti mokesčius, pavyzdžiui. Jeigu norite išleisti skolos vertybinius popierius, tai reikia kalbėti apie dvi šalis. E, Ink kaip emitentas, investuotojų vardu veikiantis ir mokėjimai už šias priemonės priklausomai nuo priemonės e, tipo, ar būtų kuponai ar ne ir pajamos iš e, kuponų. E, tai yra susijęs su investuotojais. Ir Delaware Trust yra e, kaip tarpininkas, bet tai nieko nepakeičia. Ir ver, vertė sukūrimo verslo yra apmokestinama ten, kur e, jis sukūriama, tai nieko nepakeičia. Pone direktoriu, kai dėl misijos automobilių genzė. Tai yra įmonių teisės klausimai. Seniau nebuvo galima tokių turėti Prancūzijoje. Jeigu pažiūrėtumėte, mes savo publikacijose minime tam tikrus referencinius dokumentus ir ten yra pasakyta, kad rezultatas tų, kad būtent Genzė yra akcijų leidimo būtent šie, šie, šios priemonės. 209b straipsnis yra mokesčių kodekso ir mes mokome mokesčius Prancūzijoje, e, atsižvelgdami į Genzė struktūrą. kai dėl Oxfam praneš ataskaitos praeitą savaitę. Taip, ten buvo pasakyta, kad produktyvumas buvo lyginamas tarp atskirų šalių. Kai dėl Airijos, aš jau sakiau, Airijoje įmošių, įmonių mokė, pelno mokestis siekia 12,5 procentų, Prancūzijos yra per 30. Tačiau kredi agrikol e, akcijų leidimo priemonės yra visiškai skaidrios ir mokami mokesčiai yra Prancūzijoje, nes mes turime gyvybės draudimo filialą, kur sensi predika. Tai yra, tur, turime dalį e, tos veiklos rezultato, kuris neapmokesnimas Airijoje, bet mes už jį moka mokesčius Prancūzijoje. Dėkoju, sako pirmininkas. Kadangi apie tai klausė daugelis kolegų, gal galėtum patikrinti raštu, ponė direktoriau, tai, ką dabar mums trumpai paminėjote žodžiu. Galėtumėte paaiškinti produktyvumo atotrukį tarp Prancūzijos ir Airijos taip pat. Gausite atsakymą raštu dėl Airijos superproduktyvumo. Ten galėtume paminėti ypatingą kovingumo dvasę vyraujančią Airijoje. Na, bent daug didesnė ta kovingumo dvasė negu jinai e, egzistuoja Prancūzijoje. Kolikos Morankės nėra. Dabar EPP frakcijos vardu vėl klaus Danuta Hubner. Prašau. Like du trumpi klausimai abiems kalbėjusiems skirti. Pirmiausia, atskaitomi pagal šalis. Norėčiau paklausti jūsų, ar iš patirties pagal e, tokios atskaitomybės nustatėte kokiu nors problemų, kurios galbūt gali pažeisti jūsų komercinius interesus. Kitas klausimas e, susijęs su tą skaitomybę, bet e, ginčių sprendimų kontekste mokesčių srityje. Žinome, kad viešas informacijos skelbimas gali e, kelti tam tikrus pavojus gali būti tarsi paskata šalims kovoti už mokesčių bazės perkelimą. Jeigu mokesčiai šalyje, pavyzdžiui, netitinka pelno siekių e, ir jeigu skaitomybė pagal šalis tą parodys, galbūt tai reiškia, jo gali atsirasti e, dvigubo apmokesnimo ir ginčių daugiau dėl mokesčių Ir kaip Jūs galvojate, ar pramonė perdeda e, skūstamasi dėl to, ar iš tikrųjų egzistuoja pavojus? E, kadangi abiems klaus, kalbėjusiems buvo pateikti klausimai, tai ponui Balat suteikiu žodį pirmam. Ar kyla pavojus mūsų informacijai? atsižvelgiant į tai, kad atskiromis, atskiro, ats, informacija skelbiama dėl atskirų šalių, na, atrodo, problemų neiškilo. E, suprantu, kad e, tai galbūt, tai galbūt labiau jautrėjo pramonės sektorius. Ar galėtumėt pakartoti klausimą? Nesu tai, tikras, kad teisingai jūs supratau, sako kalbėtus. Vis tik aš e, norėjau paklausti štai ko. Atsiradus atskaitomybė pagal šalis viešai atskelbiamai, at, skleidžiama informacija. Ir šalis, kuri gilinasi tokią informaciją, gali siekti kovoti už platesnį mokesčio bazės e, paskirstimą. Ir ar jums netrodo, kad atsiras daugiau ginčių dėl dvigubo apmokestinimo? Le, le country by country reporting existe maintenant. Ataskaitos atskirom šalim čia egzistuoja jau dviejus metus, daug, jau šiek tiek daugiau, daugiau negu dviejus metus. Uh, Mes visiškai nepatyrėme šio pavudžio problemų. Be abejo, galima galbūt jausti tam tikrą susirūpinimą, kai kurios besivystančios šalis galbūt pasinaudos tas ataskaitas atskirų šalių tam, kad pabandytų atsiriekti šiek tiek daugiau jų manimams tenkančio pyrago. Tik tiek. Dėkoju, pirmininkas. Na taip, tai yra vienas iš reformos tikslų ir vienas iš rizikos elementų. Pone direktoriau, e, kokia jūsų nuomonė? Dėkuoju, pirmininkė. Dėl e, informacijos apie įmonės skelbimo ir jautrių su tuo susijusių aspektų, e, man atrodo, kad E, kapitalo reikalavimų direktyva ir atskaitomybė pagal šalis nustatė deramą pusiausvyrą. Manau, kad tai yra veiksminga priemonė, gerai parengta. Tačiau taip pat labai svarbu nepamiršti, jeigu bus įmamasi tolesnių žingsnių, kad e, gali būti, atsirasti disbalanso e, pavojus ir dėl to reikia siekti išlaikyti pusiausvyrą. E, ką iš patirties galime pasakyti apie tokią atskaitomybę kol kas nekilo jokių ginčių po to, kai paskelbėme informaciją, tačiau nuo 14 metų te galioja šios naujos taisyklės ir turime dar palaukti, pasižiūrėti, kaip viskas bus, dabar kol kas anksti daryti išvadas. Uh, tokios iniciatyvos, kai atsiranda apskritai skirtos skaidrumui e, pagerinti, tai yra gerai, tačiau nepamirškime e, pusiausvės tarp skaidrumo ir e, informacijos apie įmonę atskleidimo. Dėkuoju galiausiai socialistų frakcijos vardu Evelyn Regner. Labai ačiū. Norėčiau skirti savo klausimą Kredė Grikolio atstovai. Bet e, kreipiuosi taip pat ir į Ingą atstovą. Dėl atskaitomybės pagal šalis. Kodėl? E, tuomet, kai pateikiami e, prašymai Prancūzijoje dėl tokios atskaitomybės, kodėl E, neįtraukėte subsidijų. Atskaitomybės pagal šalis ir reikalavimuose reikia nurodyti bet kokias subsidijas valstybinės. Tačiau dėl veiklos Prancūzijoje 2014 e, metais nėra tokios informacijos. Ar buvo tikrai taip, kad jūs negavote jokių mokestinių lengvatų, ar nebuvo, pavyzdžiui, 2014 metais pritaikytas e, sumažint tos sąnaudos dėl įdarbinimo žmonių. Norėčiau paklausti jūsų konkrečiai apie tuos dalykus, nes tai sudarytų didžiąją visos sumos dalį. Tai yra klausimas Kredė Kripol, o paskui turėsite kitą klausimą Inga atstovai. bendrai dėl atskaitomybės pagal šalis ir kaip tai susijęs su subsidijomis, noriu paklausti. Ar supratot klausimą, ponė direktoriu? Kaip ir bet kuri kita įmonė, be abejo, mes sulaukėme mokestinio kredito. Nežinau, ar tai yra klaida, manau, kad ne, Man atrodo, mes sulaukėme subsidijos šitos, kadangi buvo pritaikytas įstatymas vienodas visiems. Mes šią temą pakankamai aiškiai komunikavome, mes gavome mokestinius kreditus mokslo tyrimams, kurie atitiktų 25 milijonus eurų. Tokia suma, jeigu mano atmintis neapgauna mane, sako kalbėtas. CICE taip pat sulaukime kredito. Tai yra Mokestinis kreditas leidžianti sumažinti mokesčius, vyriausybė tai yra numačiusi. 145 milijonai, tiek siekia ši suma. C, E, C, E, CICE, tai yra ta priemonė, kuri leidžia sumažinti mokesčius taikomus darbo užmokesčiams, kurie siekia 3,5 minimalaus darbo užmokesčio mokesčiai, tuomet mums tada sumažinami mokesčiai, kai, kai galime pasinaudoti šią priemonę. Mūsų bankas taip, taip užsijima be kita ko ir mokslo tyriamąją veiklą. Jūs Gi turite bankų kortelę dažnai savo piniginėje, tai yra susijęs su technologijų plėtojimu. E, tai taip pat yra susijęs su atliekamais tyrimais. E, mūsų šią, šį, šį kreditą būtent tikrino mokestinė inspekcija, kuri nieko mums neprikišo dėl to. Prašom, žodis jums, kolega. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. E, ataskaitoje dėl veiklos 15 metais pagal ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą ir atskaitomybę pagal atskiras šalis mes nurodėme 3 milijonų eurų subsidijas. 3 milijonai eurų 15 metais 1,6 milijardo e, mokesčių. Tai norėčiau parodyti Jums perspektyvą Dėkuoju. Pone Regner dar klausė papildomai dėl kredi agrikol. Čia mes kalbame apie dvi visiškai skirtingas temas. CICE priemonė. Tai yra mokestinis kreditas, kuris nėra susijęs su pelno, įmonių pelno mokesčiu. Ten yra kalbama apie socialinės įmokas, kurias moka visos prancūzijos įmonės ir uh, kuris prisideda prie socialinių reikalų sprendimo. Tam, kad būtų galima sumažinti darbinės išlaidas įmonėms, vyriausybė nusprendė šią sistemą pritaikyti visoms prancūzijos įmonėms. E, pagal turimą darbuotojų skaičių, mokamą darbo užmokesčio, numatant tam tikras ribas. Ir pirmiausia, didesnį dėmesį skiriant mažiems, o nedideliems darbo užmokesčiams. Ir tai nėra mūsų diskusijos svarbiausias aspektas. O mūsų diskusijos objektas iš tikrųjų yra kreditai skiriami mokslo tyrimams. E. Pelno mokesčio bazė būtų geriausias dalykas, kur reikėtų atkreipti dėmesį. 28 sistemose mes, mes turime tiksliau 28 skirtingas sistemas ir turime visi tą patį tikslą. Tai tai tada, kai pranešėjams reikės dirbti prie belno mokesčio bazės, tai tuomet turėsime įsitikinti, kad vienodo fiskalinio traktavimo, vienodai palankaus sulaukia mokslo tyrimo ir inovacijos visose srityse. Ar tai būtų pramonės sektorius, ar koks kitas. Ačiū. Ačiū mūsų svečiams ir dabar siūlyčiau be didesnio laiko gaišimo dirbti toliau, nemažinant ritmo, jeigu norime sutilpti ir mums skirtą posėdžio laiko. Dabar Nordėja ir Santander banko atstovus kviečiu įsikurti ten, kur sėdėjo ponas Belat ir Šiper. O jiems dėkoju už už, už jų pasisakymus, jie gali likti salėje, jeigu to pageidauja, ir dalyvauti tolesniuose klausimuose, kuri klausimus atsakys jų kolegos ir konkurentai. Pone Jigval yra mūsų viešne, jie atstovauja Nordėja bankui. Sveiki atvykę. Pone Lopes Monys Monika jūsų vardas, taip? Monika Lopes Monis. Pone Ikval, ar yra salėje? Jūs ten, puiku. Taigi, ačiū abiems ponioms už atvykimą. Jūs dalyvavote pirmoje klausimų dalyje matyt, jau išgirdote, ko klausia mūsų kolegos ir kaip vyksta, matėte tie klausimai, kaip ir jūsų pirmtako atveju, siūlau, kad jūs penkias minutės padarytumėte po įvadinį pareiškimą, o paskui mes jau galėsime klausti. Kolegos, jį gal kalbės pirma, grinai abecėliškai tokį pirmumą mes parinkome. Prašom, žodis jums. Please. Mr. Chairman, members of the... Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ponios ir ponai, dėkoju už kvietimą dalyvauti šiandienos klausimuose. Aš esu Ieva Lygval, esu mokesčių grupės Nordijoje vadovė. Nordėja yra didžiausia finansinių paslaugų grupė Šiaurės ir Baltijos, Baltijos šalių regione. Užima lyderės poziciją įmonių ir institucinėje bankininkystėje, taip pat e, mažmenėje bankininkystėje ir privačioje bankininkystėje. Mes taip pat esame lyderis teikiant gyvybės draudimo pensijų paslaugą šiaurės šalyse, šitokiuose kaip Švedija, Norvegija, Danija ir Suomija. Nordėja turi apie 11 milijonų klientų ir maždaug 700 filialų. Nordėja yra vienas iš nedaugelių bankų, kuris turi 3A, 3A reitingų, reitingą Europoje. Nordėjos bankė mes siekiame teikti klientams, ko galima daugiau patirčių ir kurti pasitikėjimą integralumo pagrindu. Tai reiškia, kad laikomės etikos standartų, kurie yra apibriežti Nordėjos e, Elksenos kodekse, mokesčių politikos tvarumo politikoje, teikiant patarimus klientams apie tai, kiek produktai turės mokesnių padarinių ir taip pat e, teikidami paslaugas ir sprendimus savo klientams. Mes taip pat stengiamės, kad būtų laikomasi išorės reglamentų, užsienio reglamentų, teikiame visapusišką informaciją ir neklaidiname klientų jiems priimant sprendimus. Mes prisėmė esame ilgalaikių įsipareigojimų dėl struktūrinio integruoto požiūrio į tvarumą. 2015 metais mes pradėjome naują tvarumo strategiją ir tais metais mes sustiprinome atitikties kultūrą ir pas, paspartinome pastangas kovojant su finansiniais nusikaltimais. Mes siekėme pozityviai turėti pozityvę įtaką bendruomeniai, aplinkai, aktyviai sitraukdami su, į bendrą darbą su įmonėmis, kuriam, į kurias investuojame, taip pat su klientais ir su tiekėjais, iš kurių perkame produktus. Mes taip pat prisima atsakomybę už savo verslo sprendimus. Bendant, bendrai kalbant, mes sveikiname iniciatyvas, kuriomis užtikrinamas skaidrumas, aiškumas, nuoseklumas ir bendros globalios taisyklės. Tokioms tarptautinėms korporacijoms kaip Nordėja prognozuojama mokesčių politika ir toje šalyje, kur ji veikia, yra pozityvus rezultatas. EBPO iniciatyvų pagrindų, kovojant su mokesčių bazės erozija ir pelno perkelimu, mes aktyviai prisidėjome prie konsultacijų, kurios buvo paskelbtos ir taip pat mes dalyvavome konsultacijose dėl ES komisijos kovos su mokesčių vengimu direktyvos ir pasiūlėme uh, patikėme pasiūlymus dėl bendros konsoliduotos mokestinės bazės Europoje. Taigi, atitinkamai, laikantis atitinkamų reikalavimų, Nordėja savo išlaidas mokesčių srityje pateikia apie kiekvieną valstybę savo metinėje ataskaitoje. Dėkoju, pirmininkė. Je vous remercie, madame. Je pense que nos collègues auront un certain nombre de... Dėkoju, kolegos turės papildomų klausimų jums paskui, o dabar suteiksiu žodį poni Monikai Lopes Monys. Yra Santandero banko vicepirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte į šį klausimą. Mes labai džiaugiamės, kad galime šiandien lankytis pas Jūs ir prisidėti prie Jūsų komiteto darbo. Aš esu Monika Lopes Monys ir aš esu uh, Nuo pernai balandžio Santander grupės vykdomoji e, vicepirmininkė ir aš atsakinga už e, funkcijų susijusių su reikalavimu laikymusi priežiūra ir esu tiesiog atskaitinga mūsų valdybai. Mes stebime, kaip laikomės teisinių reikalavimų, e, elgesio kodeksų ir taip pat rengėme standartus e, susijusius su mūsų darbuotojais, akcininkais ir tarnaujame jiems taip pat visuomeniai. Norėčiau pristatyti mūsų grupę. Mes esame tikrai globaliai veikiantis mažmės bankas, e, dešimtyje pasaulio regionų pagrindinių veikiame. Mūsų verslo pagrindas teikti paskolas asmenims ir VI dešimtyje pagrindinių e, rinkų. Mūsų paskolų ir turto santykis yra vienas aukščiausių e, tarp panašių bankų, virš 60 procentų. Mes e, taip pat veikiame per patronuojamasias įmonės, e, bankus, kurie priima indėlius ir paskui finansuoja save tokiu būdu vietos būdu. Mes taip pat savo veikimui turime tam tikrus principus dėl mūsų bankų mokesčių strategijos. Dabar pristatysiu keletą iš tų mūsų principų. Uh, Mes visuomet mokame mokesčius, atsižvelgdami tiek į dvasę, tiek į tikslą įstatymų. Ne tik tai e, žiūrime į žodžius ir mes e, laikomės principo, kad mokesčiai turi būti nustatomi ten, kur e, sukūriama vertė. Mes ne, nevykdome nederamos veiklos ir taip pat ne sinaudojame mokesčių rojais. Mes e, vengiame, nenaudojame kokiu nors e, užslėptų struktūrų, siekdami paslėpti mokesčius. Mes taip pat teikiame e, pateikti reikalavimą informaciją išbaigtai. Iš Mes e, siekėme bendradarbiauti su mokesčių institucijomis ir siekėme abipusių pasitikėjimų pagrįstų skaidrių santykių. Mes labai rimtai žiūrime Santandero bankė į mokesčių strategiją. Ir tai prasideda nuo aukščiausio ligmens. Mūsų valdyba patvirtino strategiją ir e, žiūri, kaip ji yra įgyvendinama. Mes taip pat e, taikome griežtus procesus pagal bendrąjį Elgesio kodeksą ir tai parodo dar aiškiau, kad Santander e, bankas netoleruoja praktikos susijusių su neteisėtų e, mokesčių slėpimu ir tokiu būdu, kad tai pakenktų visuomeniai. E, mes e, visą laiką geriname savo veiklą, mokomės iš savo patirties, pritaikome geriausius tarptautinius standartus. Mes e, įgyvendiname nuo dešimtųjų metų Ispanijos geros mokesčių praktikos kodeksą. Mes vieni pirmųjų pradėjome gyvendinti šį kodeksą. Taip pat mes parduodami finansų produktus neteikiame mokestinių konsultacijų klientams. Mūsų visi veiksmai yra patvirtinami vietos mastu per specialius komitetus, pagal grupės politiką ir pagal mano vadovaujamo komiteto gairias. Mes įvertiname fiskalinį poveikį kiekvieno mūsų pasiūlymų. Ir dėl atlyginimo politikos ar praktikos per komercializavimo procesą mes e, laikomės iniciatyvų, kur kurias e, siūlo skirtingos institucijos. Mes norime pasakyti aiškiai, jog norime sąžiningai veikti skaidriai e, visais klausimais susijusiais su e, mokesčiais. Mes norime paprastą ir sąžiningą įmonės kultūrą skleisti tarp savo klientų darbuotojų ir platesnės visuomenės. Aš taip pat galiu pasakyti, kad Santander labai remia tarptautinės ir Europos iniciatyvas, kurios jau parengtos ir rengiamos tam, kad būtų įdėktos specialios priemonės skirtos užkirsti, užkirsti kelių agresyviam mokesčių planavimui ir kad būtų suteiktos e, vienodos galimybės vis visiems, visoms įmonėms ES. Ir taip pat mes sieksime nuosekliai įgyvendinti EBPO standartus dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo mes e, taip pat laikysimės visų susitarimų. Norėčiau pabaigdama padėkoti Europos parlamentui už tai, kad turėjome galimybę pristatyti mūsų banko poziciją šiuo svarbiu klausimu ir mielai atsakysiu į bet kokius klausimus, kuriuos jūs galėtumėte turėti man. Ačiū, Monika. E, pirmiausiai, būt kad Balts, kuris pasisakys EPP vardu. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau paklausti Nordėja e, banko atstovės kai ko. Man atrodo, kad Nordėja bankas, kuri yra e, Nordėja bank RB e, patronuojanti įmonė, tai yra patronuojamoji įmonė veikianti Luksemburgė. Ir taip pat yra kita įmonė, kuri veikia Gernsyje. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokia patronuojamoji įmonė įteikta ir kokias paslaugas įteikia klientams. Jūs tikriausiai sutiksite, kad nuosavybės struktūra gali kelti tam tikrų klausimų. Ačiū. Ir turėsite dar vieną klausimą. Santander per antrą etapą. Tuomet aš skirsiu savo klausimą Santander atstovai, kad dabar galėtume sutelkti šiuo klausimu. Dėkuoju už klausimą. Kodėl veikiame Gernsyje? Neturiu kol kas e, detalių visų, bet norėčiau pasakyti, kad bet ne dėl mokesčių, o dėl verslo priežasčių teikiame paslaugas iš ten klientams. Mes nepasisakome už kažkokį mokesčių slėpimą ar nekonsultuojame tais klausimais, tačiau aš e, norėčiau e, jums vėliau atsakyti į klausimą apie konkrečias priežastis ir konkrečias detalės šio verslo. Dėkuoju socialistų frakcijos vardu Jepe Kofot. Dėkuoju, pirmininkė. Galvojau, kad e, kolega klaus kitą klausimą. Vėliau. Gerai, tuomet aš. Pradėsiu nuo Nordėjos. Noriu paklausti e, ponios Džigval apie Luksemburgą. Jūs ten veikėte taip pat ir norėčiau paklausti, ar jūs esate pasirašę su Luksemburgu mokesnių lengvatų kokiu nors susitarimu. 2015 metais taip pat buvo vienas atvejs, kai Nordea Bank AB buvo nubausta 15 milijonų švedijos kronų, maždaug 5 milijonų eurų tai yra, už tai, kad buvo labai nemažai trūkumų atskleista siekiant e, bankę kovoti su pinigų plovimo e, pinigų plovimu. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti tai ir noriu paklausti, ar e, ėmėtės priemonių, kad padėtis pagerėtų. Jūs praeitįje vadovavote PricewaterhouseCoopers e, mokesčių skyriui, taip pat dirbote Ernst Young e, dviejose iš tų didžiųjų keturių audito bendrovių. E, Norėčiau paklausti, ar jūs negalėtumėte pateikti gerų rekomendacijų apie tai, kaip padidinti skaidrumą kovojant su e, mokesčių vengimu, kurio imasi daugia nacionalinės korporacijos. Nes e, dažnai e, konsultuojamos tos įmonės, kaip slėpti mokesčius. Galbūt jūs galėtumėte pateikti rekomendacijų, kaip e, padaryti taip, kad būtų mažiau, mažesnis mastas to reiškinio. Prašom. Dėl susitarimų mokestinių su Luksemburgu neturiu jokios informacijos apie tai, kad mes būtume pasiekę kokių nors susitarimų su Luksemburgu. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mes Luksemburgė mokame maždaug 30 procentų mokestį, nėra jokių subsidijų ar lengvatų numatyta mokesčių mums. Bent jau aš tiek žinau. Ir e, aš taip, aš su mokesčių specialistė, mano profesija tai. Mes E, dėl baudos, taip, e, dėl pinigų plovimo klausimų ji buvo nustatyta ir tai mums skirta ir tai susiję su ankstesnių metų veikla ir su trūkumais mūsų veiklos, bet mes nuo to laiko labai daug dėmesio skyrėme visiems procesams ir siekėme sustiprinti savo veiklą. Pasakyčiau, kad E, daug metų mes labai daug dėmesio skyrėme vadovybėje aukščiausioje šiam klausimui ir visoje organizacijoje. Taigi esame tikrai labai daug ką padarę, kad procesus sustiprintume ir kad užtikrintume, jog tikrai laikomės e, reikalavimų susijusių su e, kova e, su mokesčių plojimu per pažink savo klientą procesus. Dėl ankstesnių mano pareigų ir kokiu nors patarimu tikrai nežinau, ką pasakyti, galiu tik tai paminėti, kad iniciatyvos, kurios ES ir EBPO pradėtos taikyti, pirmiausiai mokesčių e, bazės erozijos ir pelno perkelimo priemonės, taip pat ES priemonių paketas kitas kovoti su mokesčių vengimu yra žingsniai teisinga linkme. Tačiau manyčiau, kad dar gyvendant tuos pasiūlymus reikėtų gerokai padirbėti. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Dėkoju. EKR vardu pirko Ruonen Lerner. Ačiū. Ačiū pirminkė. Nordėjas bankui norėčiau pateikti klausimą. Tie patys klausimai, kuriuos minėjo ponas Kofort. Pernai, gegužė, jūsų bankui buvo e, iš, iš, paskeltas įspėjimas, taip pat bauda nustatyta 5,6 milijonų eurų. Ir Švedijos bankų priežiūros institucija nustatė, jog Nordėja, pacituosiu, veikloje yra daug trūkumų, siekiant kovoti su pinigų plovimu. Jūsų bankui taip pat 2013 metais e, nustatyta bauda už panašius pažeidimus ir jūs e, nuolat e, neužtikrinate taisyklių laikymus. Ir dėl to norėčiau jūsų paklausti poros dalykų. Pirmiausiai, kodėl Nordėja turėjo tiek daug problemų įvykdydama priemonės skirtas kovai su pinigų plovimu. Antras dalykas jūsų vyriausiasis e, vykdomasis pareigūnas Kristian Klosen e, pasakė, kad nuo 2013 metų jūsų bankas ėmėsi labai rimtų priemonių tam, kad įgyvendintų taisyklės. Kokias konkrečias priemonės jūs įgyvendinate ir kodėl tos priemonės neužtikrino, kad E, bankas nevaidintų jokio vaidmens e, veikloje susijusioje su pinigų plovimu. Ačiū, ponė. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimų, nors jie ne visiškai susijęs su mokesčiais. Kaip sakiau, Nordėja ir Nordijos e, vadovybė labai rimtai žiūri į e, baudas, į bausmės ir į trūkumus nustatytus. Kritika buvo pagrįsta e, dėl tos situacijos, kuri buvo prieš keletą metų, bet nuo to laiko mes įdėgėme tam tikras priemonės tam, kad užtikrintume, jog taisyklių būtų laikomasi. E, visoje grupėje įgyvendinama šiuo metu yra programa tam, kad e, būtų įdėkti būtini pokyčiai, e, darbuotojai yra apmokomi. Taip pat dirbamas su klientais pagal taip vadinamą due diligence procesą. Manau, kad tiek pakaks jums kaip atsakymo. Negalėtumėte konkrečiau apie naujasias procedūras pakalbėti Nordėjoje, kurios skirtos e, tam, kad būtų įgyvendintos taisyklės dėl pinigų e, plovimo prevencijos kad nepasikartėtų problemos. Šiuo metu negalėčiau konkrečiai nieko pasakyti, bet po e, šio posėdžio aš jums pateiksiu atsakymą raštu, jeigu tai jums priimtina. Manau, kad taip. Dėkuoju jums. Ir tikiuosi, kad e, kolegė Ruonen Lerner ir kiti komiteto nariai įvertins jūsų pažadą ir lauks. Antičiū. Kolega Jezek. Ježik. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau panašų klausimą užduoti. Na, jau buvo kaip ir bandymų atsakyti į tą klausimą, jis kelis kartus buvo užduotas ir matyt, kažin ar gausime daugiau detalių. Tai aš tik tai norėčiau Santander atstovės paklausti. Pasinaudosiu spaudoje pasirodžiusių straipsnių, kur teigiama, kad bankas planavo septynis filialus uždaryti mokesniuose rojuose ir keturis tokius filialus išsaugoti teritorijose, kur yra informacijos dalymosi programos pasirašytos su Ispanija. Tai norėčiau paklausti, ar gal galėtumėte plačiau papasakoti apie tai, kaip visą tai veikė anksčiau ir kaip jūs vertinate ateitį. Ačiū. Ačiū už klausimą. Taigi informacija yra vieša ir mūsų e, metinės, metiniuose dokumentuose yra skelbiama ši informacija pagal Ispanijos įstatymus. Santander grupė 10 filialų turi dabar, kurie offshore'nėse teritorijose veikia ir tos teritorijos nėra laikomos e, mokesniais rojais pagal komisijos ir ABPO apibrėžimą. Jūs teisingai sakėte, kad trys iš tokių filialų yra dabar likviduojami ir per kitus e, finansinius metus mes likviduosime dar keturis filialus. Taigi tik trys offshoriniai filialai veiks pas mus, jie vykdo labai nedaug veiklos, Jersey ir Isle of Man. Ir aš pat, galiu pateikti daugiau informacijos apie tas, e, tuos filialus. Kaip sakiau, trys iš jų tartautiniu mastu ribojama veikla vykdo. Ta veikla labai ribota. Džersio saloje ir dauguma verslo buvo perkelta į jungtinės, jungtinės karalystės kitas teritorijas ir taip pat Isle of Man veikia ribota, ribota veikla vykdantis filialas. Ir priežasis, kodėl mes tų filialų neuždarysime ateityje, tiesiog dėl administracinių priežasčių paliksime tuos uh, filialus čia priklauso viskas nuo, nuo savybės situacijos. Ankstesni savininkai yra, tai susijęs su ankstesniais savininkais, kai tos problemos bus išspręstas tris filialus uždarysime. Pateiksiu daugiau detalių 2015 metais. Tie filialai prisidėjo prie konsoliduotų grupės rezultatų, 11 milijonų eurų įnešė į bendrą biudžetą ir penki filialai, trys Kaimanų salose, vienas Isle of, Isle of Man ir dar vienas Džersio saloje. Ir tie filialai visapusiškai jų e, pelnas yra įtraukiamas į e, ataskaitas, rodomas toje valstybėje, kurioje jie veikia, tai nėra offshore'inės teritorijos ir dar apie darbuotojus galiu pateikti detalių. Uh, 2015 metais gruodžio mėnesį 118 darbuotojų veikė, tos, dirbo tose trijose e, dukternėse įmonėse, kurios dar e, veikia tos. Ačiū. Paloma Lopes Gue vardu. Ačiū pirmininkė. E, mano klausimai skiriami Santander atstoviai. Turiu kelis klausimus. E, Nesniai e, pateiktoje informacijoje matome, kad 152 filialai veikia mokesniuose rojuose. Ir tai netitinka tos informacijos, kurią jūs pateikėte. Ar nėra jokių abejonių, kokiu tai abejonių dėl dėl vietų, kur nėra vykdoma daug veiklos, ar jūsų klientams tai nerūpi. Ir tai, kad nėra mokiami mokesčiai tuose filialuose, kurie naudojasi jūsų tinklu ir surenka mokesčius už įprastinę savo veiklos uh, erdvės. Ir taip pat yra kitos Santandert veiklos rytys, kurios kelia bejonių. Taip pat 13 metais 1 milijono eurų bauda buvo skirta jūsų grupiai už tai, kad vėlgi nepatikėte duomenų apie sąskaitas vykdant tyrimą dėl, mokė, dėl pinigų plovimo. Taigi, kodėl nebuvo pateikti tie registrai, nebuvo atskaista ta informacija ir taip pat dėl įmonių mokesčių valdymo jūsų biurų įsigijimas. Čia susijęs su Pužol byla ir 13 akcininkų buvo susijęs su ta byla. Ar jūs nemanote, kad tokios bylos atskleidžia ryšių su oligarchais ir tai kenkia jūsų grupiai? ir jos įvaizdžiai. Dabar 2014 metais Ispanijoje buvo paskelbta informacija apie mokesčius ir kredito institucijose buvo taikomas aukštesnis tarifas nei kitur ir tos bendri nuostoliai to subjekto, kuris, yra, kuris e, priklauso Santander grupiai. Ten buvo taikoma mokestinė lengvata ir po to ta įmonė buvo uždaryta kai buvo įvestas ad hoc tarifas, tai ar norėčiau paklausti, ar buvo bandoma sutaupyti mokesčių sąskaitą, ar tai nėra, ar tai nėra vidaus rinkos iškraipimas. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por sus preguntas, si le parece le voy a responder. Ačiū už klausimus ir aš atsakysiu ispaniškai. Pirmiausia, pirmas klausimas susijęs su Oxfam pateikta ataskaita, pagal kurią standarter, teigiama, kad standartė turi 200 filialų mokesniuose rojuose. Kaip sakiau, Santander grupė savo kriterijus grindžia griežtais mokestinių rojų apibrėž... apibrėžimais ir standartais. Ir Ispanijoje 48, pagal Ispanijos įstatymus 48 teritorijos laikomos mokesniais rojais pagal 91 metų įstatymą. Ir 2006 metais buvo patvirtinta, kad tos teritorijos turės susitarimą su Ispanija dėl dvigubo apmokestinimo vengimo. Ir 2013 metais pagal pateiktas paskutinį sąrašą E, buvo ten akivaizdu, kad neturime filialų mokesniuose rojuose. Tačiau Okstam pateikta ataskaita ten yra e, kitoks pateiktas mokesnio rojaus apibrėžimas. Tai yra pelno siekianti organizacija, kuri skelbia ataskaitas kasmet ir tai sukuria labai daug sumaišties, nes nemažai filialų e, laikomi kaip veikiančiais mokesnius rojus, nes jie, net, nėra pateikta, jie neturi naujasios informacijos. Ir kaip sakiau, mes neturime nei vieno filialo mokesnėme rojuje, jeigu taikytumėme Ispanijos įstatymus ir BPO bei Europos komisijos pateiktą mokesnio rojaus apibrėžimą. Tai yra Džerzio saloje turime filialą, Kaimanų salojose, Isle of Man. Ir dėl pirkimų, kuriuos atliko bankas kad išplėstų savo biurų tinklą pagal taikant frančizę. Tačiau Oxfamo, pagal Oxfamo apibrėžtimą Niderlandai, Luksemburgas, netgi Šveicarija, Panama, Airija ir Bahamų salos yra laikoma mokestiniais rojais, tačiau EBPO nelaiko tų teritorijų mokestiniais rojais. Ir dar vienas klausimas. Uh, ten dėl baudos, vieno milijono baudos, kuri buvo priteista Santander grupiai dėl kaltinimų pinigų plovimų. Ta bauda nebuvo pagrįsta ir ten nebuvo įrodyta kaltė dėl pinigų plovimo. Tiesiog netinkama buvo informacija pateikta dėl sandorių, e, kurios pasirašė dvi, du mūsų filialai, vienas iš jų Andaluzijoje. Ir aš Tik tai norėčiau pasakyti, kad bauda buvo skirta už tą pažeidimą dėl to, kad bankas neturėjo pakankamai informacijos apie tą filialą ir tai buvo jau antras toksai įspėjimas dėl būdos, tai dėl to Ispanijos teismas ir nusprendė skirti tą bausmę. Taigi tas pinigų, tas, ta pinigų, bauda už pinigų plovimą buvo pagrįsta netinkama ir netikslė informacija. Dar norėčiau pabrėžti, kad atsakomybė už mokesčių strategiją Santander grupėje yra administracinės valdybos atsakomybė. Administracinė valdyba tvirtina mokesčių strategijas ir turi pasirūpinti, kad tų strategijų būtų laikomasi. Mes turime atsižvelgti į tai, kad valdyba stebi, prižiūri, e, su kokia rizika susiduria mūsų bankas. Ir vienas iš, viena iš tų rizikų yra susijusi su mokesčiais. Atleiskite, bet laikas yra laikas. Raštu atsakykite tą klausimą, kurį nespėjote dabar. Dėkoju. O dabar, sako pirmininkas, teiksiu žodį žaliųjų frakcijos atstovams. Filip Lamberts klausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs norite, kad užduočiau klausimą angliškai ar prancūziškai? Santander atstovai skirčiau klausimą. Man visiškai vis tiek, sako kalbėti. Klausimas angliškai. Jūs e, tikrai neveikite mokesčių uh, e, uh, e, rojuose, nei Niderlandai, Luxemburgas tokie nėra. Kodėl jūs čia būtumėte, jeigu būtų kitaip? Uh, E BPO sąrašas taip, jisai tuščias. Labai sunku įmonė, kuri nori veikti mokesčių rojoje, rasti tą rojų pagal tą sąrašą. Taigi, kiek jūs turite patronuojamųjų įmonių Delavare, tikriausiai ten gausiausia gyvenama ją valstija yra, man tai atrodo. E, dabar, bankai naudojasi tokiais dalykais, slėpdami mokesčius. Tai yra išsinuomoja e, tam tikras mokestinės, e, mokesčiams palankės vietas trečiųjų šalių piliečiams, tretiems asmenims. Atsiprašau, tretiems asmenims. Ir tokiu būdu e, mokama mažiau mokesčių per banką E, negu kad jie mokėtų, jeigu būtų galutiniai naudos gavėjai. Ir jūs turite tam tikrų susitarimų tarp pirkėjo pardavėjo dėl pagrindinio turto pardavėjo sudarant sutartis. Kai kuriais atvejais E, aš šalyje mokesčių inspekcija mato, kad naudos gavėjas yra bankas, o B šalyje e, galutinis naudos gavėjas yra asmuo, e, korporacija ar fondas ar dar kažkas. Ir yra žaidžiama taip tais režimais ir dėl to jūs kaip bankas e, gaunate tam tikros mokestinės naudos. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar Santander naudoja savo mokesčių statusą tam, kad jo klientai galėtų naudotis tam tikrais privalumais ir ką būtų galima padaryti, kad būtų to išvengta. Ir jeigu jūs to nedarote, galbūt reikia, kad visos mokesčių inspekcijos gautų tokią pat informaciją ir e, tokią pat informaciją turėtų gauti ir bankų priežios institucijos, nes yra šiek tiek skirtumų tarp to, kas yra pateikiama mokesčių inspekcijai ir priežios institucijai. Ir kaip, pavyzdžiui, dėl tokių e, e skirtumų ir nepamirškite dėl Delaver valstijos, kur yra tokia graži. Ačiū už klausimus bandysiu laikytis laiko limito, bet tiek daug klausimų, kad bus sunku e, sustvarkyti su laiku dėl pirmojo klausimo. Aš niekuomet nesilankiau Delavare, bet taip mes turime patronuojamą įmonę ten, bet tai yra tik tai komercinių dokumentų leidimui, kaip kad daugelio įmonių atveju. Dėl e, komercinių dokumentų tai yra uh, dokumentai, e, kuriuos gali pasirašyti piliečiai JAV, e, užuot įsigijant, e, pavyzdžiui, dokumentus kažkokius skolos, kurie išleidžiami Europos Sąjungoje. Tik tai dėl to mes turime savo atstovavimą dėl, dėl avare. Dėl Mes, kaip sakiau, pagal savo principus neteikėme jokių konsultacijų dėl mokesčių planavimo. Uh, Tai ne, ne apie tai klausimas, jūs leidžiate e, klientams naudotis mokesčių privilegijomis, kurias turi bankas. Jūs, kai veikite kaip tarpininkas, galbūt neturite laikytis tokių pačių reikalavimų mokestinių kaip ir galutinis e, naudotojas ir kartais jūs naudojate savo mokestinių statusų tam, kad jūsų galutiniai klientai galėtų gauti naudos. Aš neklausiu jūsų apie mokesnės konsultacijas, apie, klausiu apie banką kaip priemonę. Mes nekūrėme jokių specialių struktūrų, kad mūsų klientai galėtų uh, sukčiauti mokesčių srityje. Mes veikiame e, kitur, bet turime struktūrą, bet neleidžiame klientams naudotis mūsų mokesnė struktūra. Pavyzdys. Ispanijoje Pavyzdžiui, finansuoti tam tikriems laivams yra numatytos privilegijos, bet klientams, o ne bankams. Ir mes, kaip bankai, turime e, specialias e, mokesnės sąlygas, bet e, mūsų klientai negali niekuomet pasinaudoti tuo. Ir kaip sakiau, mes nekonsultuojame klientų ir neparduojame struktūrų savo klientams. Mes niekuomet negalime e, būti e, naudojami kaip priemonė, kad mūsų klientai galėtų kažkaip apeiti mokesčius. Ačiū, dėkuoju. Marko, Marko Zanį, FTD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu vieną klausimą, kurį skirčiau Banko Santander atstoviai. Norėjau paminėti dvi bylas susijusias su mokesčių vengimu. Tai yra dvi bylos, kurias bankas pralaimėjo jungtiniai karalystiai. Bauda siekia apie 100 milijonų e, svarų. Abi National Service, Treasury Service pastebėjo kylančias problemas. Regisi, kad swaps apskaičiavimas buvo klaidingas. Tai buvo paskaičiuota kaip neapmokestinami nuostoliai. Aš norėjau paklausti, ar bankas jau panausinaudojo tokią procedūrą. Ar, ar, ar kitose valstybėse buvo uh, elgiamasi taip pat, kur bankas veikia. Tai yra, ar buvo paskaičiuotos tam tikros sumos, e, kurios buvo paskaičiuotos kaip nuostoliai, kurie neapmokesinami. Banko Brazil yra įsikūr, įsikūręs Kaimanų salose. Tas bankas yra naudojamas obligacijų leidimui. Žinome, kad Kaimanų salose bankai neturi mokėti mokesčių nuo 20 iki 30 metų. JAV, Europoje kai kurios teisinės sistemos leidžia išvengti dvigubo apmokestinimo, turint tokio pobūdžio e, įstaigų. Ar galėtumėte painformuoti plačiau apie tai? Dėkoju dėl pirmojo klausimo, dėl Umbrija atvejo Junktinėje karalystėje. Uh, Čia tokie istoriniai sandoriai buvo, kur buvo atsižvelgiama į kitas nacionalinės grupės. Čia buvo frančizė taikoma, kurią į Santander įsigijo, bet aš turėčiau pasakyti, kad viskas įvyko prieš Santander Junktinė karalystė um, patvirtinus savo strategiją 2010 metais. Taigi sandoriai tuo metu buvo legalūs, teisėti ir jie tiesiog atspindėjo tam tikrus apskaitos tam tikrą apskaitos elgseną, kuri buvo legali atsižvelgiant į reglamentą, kuris tuo met galiojo. Taigi buvo tam tikrų techninių aspektų dėl sandorio ir mes tiesiog norėjome aiškumo, kad ta interpretacija, įstatymų interpretacija buvo teisinga. Ir diskusijos apie tokius sandorius yra nuo 2010 metų ir mes bandėme ieškoti sprendimo dėl jos didenybės įplaukų ir mokesčių e, departamentų ir 2015 metais mes nusprendėme neteikti apeliacijos dėl tos bylos. O dėl antro e, klausimo aš jau sakiau, kad mes turime filialą Kaimanų saloje tai yra Santander grupės filialas, tačiau jis neteikia paslaugų klientams, tai tiesiog jis naudojamas e, rizikos kapitalo tikslais, ap, ap, e, naudojamas draudimo tikslais. Dėkoju. Dėl Kaimanų salų komiteto nariams norėčiau priminti, kad e, pirmąjį kvietimą esame nusiuntę bankų ir mums Ir kai mano vyriausybės atstovai pareiškė, esą labai užsiemė ir tą datą, kurią mes siūlėme, jie sakė, esi niekaip negali atvykti. Kaip jau sakiau, išsiuntėm antrą kvietimą. Man atrodo, įdomu būtų tiesiai išviesiai paklausti e, visų klausimų Kaimanų salų vyriausybės. Ir kol kas sulaukime tik dalinių atsakymų kai kurios klausimus. Dabar EPP Burkald Balts atstovas klaus. Prašau. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šį kartą kreipiuosi į Santandero atstovus. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, dėl pinigų plovimo. Galbūt jūs galėtumėte mums paaiškinti, kokie yra standartai, kuriuos taiko Santander bankas kovojant su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, jūs vykdote veiklą Lotynų Amerikoje, kaip ten kovojame su pinigų plovimu. Man įdomu būtų iškirsti, kaip e, sudaromos ataskaitos, kaip jos teikiamos centrinėms struktūroms Ispanijoje. Tai pirmas klausimas. Dabar antras būtų toks. E, keletą kartų jūs mums aiškinote, kad e, kad neteikėte fiskalinių patarimų ir kad ne, nekuriate savo bankę jokių fiskalinių struktūrų. Norėčiau apie tai jūsų paklausti. Tad kaip jūs kuriate savo produktus, kokį vaidmenį čia vaidina fiskaliniai faktoriai? Galima aišku pasakyti, kad taip, fiskalinių patarimų mes nedalyjome, neturime struktūrų, bet parduodame produktus fiskalinius. Uh, Galbūt būtų įdomu sužinoti ir kitiems, kokias taisyklės taikote, kurdami tos produktus ir kaip interpretuojate ir kaip pristatote tos naujus produktus. Ačiū. Prašom atsakyti. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, tai LM procesų pas mus yra pinigų, e, kovos su pinigų plovi, plovimu strategija, kuriai patvirtino valdyba ir akcininkai ir tai taikoma visuose filialuose, dėl to kiekviena direktorių valdyba, kiekvienoje valstybėje, kur veikiame, turi laikytis tos strategijos, tos sistemos. Mes e, tą, patį, tą, tą pačią technologiją naudojame alam tikslais visose e, banko grupėse ir tokiu būdu dalyjamės informaciją dėl, apie geriausią praktiką įvairiuose padaliniuose ir nors pagrindiniai reikalavimai dėl klientų identifikavimo ar klientų segmentavimo, kiek tai susijęs su rizika, yra labai homogeniški visoje mūsų grupėje. Mes atsižvelgėme, kaip jūs sakėte, konkrečiai į mūsų klientus Latino Amerikoje ir norėčiau pasakyti, kad reikalavimai, kuriuos taikome privačios bankininkystės versle yra tokie patys, ar tai būtų offshore privati bankininkystė ar onshore privati bankininkystė. Klient, e, reikalavimai klientui tokie patys Majamija kaip ir Ispanijoje, jeigu jie priklauso privataus, privačios bankininkystės segmentui. Kitas klausimas dėl paslaugų, platesnių paslaugų, kurias siūlome, kai mes kuriame produktą ar paslaugą, kurią parduodame klientams, niekuomet neatsižvelgiame į mokesčių elementą kaip vieną pagrindinių, kurį reiktų apsvarstyti. Pas mus komercializavimo komitetas e, yra, aš jam pirmininkauju ir mes įvertiname kiekvieną produktą ar paslaugą, kuri bus siūloma įvairiose valstybėse, kur mes veikiame. Taigi visi tie produktai, nesvarbu ar jie Briuselėje, Ispanijoje ar Portugalijoje bus parduodami, jie turi būti validuojami mano komiteto. Ir visos tos rytys, kurios uh, tarė žodį dėl to produkto, dalyvauja tame komitete ir teikia patarimus, tai mokesčių atstovai, aišku, dalyvauja komitete, bet yra ir teisininkai, ir rizikos departamentas, ir technologijų operacijų departamentas. Taigi mes tiesiog turime pasirūpinti, kad produktas ir mokestinis jo aspektas būtų teisingai apibūdinamas ir paaiškinamas klientams, bet mes specialiai produkto nekursime tam, kad jis teiktų mokestinį privalumą kažkam. Ačiū. Ramon Hauregi, e, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Aš norėjau kreiptis į abi prelegentės. Norėčiau pradėti nuo politinio pareiškimo, paskui turėsiu du techninius klausimus. Kaip žinote, susirinkome čia, nes Europos Sąjunga kenčia nuo didžiulės socialinės problematikos. Kodėl? Todėl, kad e, skaitmeninės ekonomikos dėka daug įmonių pavyksta išvengti mokesčių. Bankai taip pat e, turi bendrą legitimumo, dalyvauja bendro legitimumo krizėje Europoje. E, daug kas Europos Sąjungoje jaudinasi dėl to, kad mokesčių vengiama. Juos žmonės tai neramina. Piliečiai mano, kad bankai yra tos problemos dalis. Būtent dėl to šiandien esame čia susirinkę. Norėčiau paklausti, ar bankų institucijos iš tikrųjų žino, kad turi būti pirmos, kurios parodytų pavyzdį, kad, kurios būtų skaidrios, kad būtų atkurtas piliečių pasitikėjimas baigiau savo politinį pareiškimą, o dabar perinu prie klausimų. Kad ir kokie be būtų jūsų filialai ar motininė įmonė, jeigu žmogus nėra ES pilietis ir investuoja kažkur, kaip bendradarbiaujate su kompetentingomis administracijos struktūromis tos šalies, iš kur yra tas žmogus, kuris investavo, kuris e, galbūt pasirinko KPVS ar kitą produktą. Ar būtų galima kitą met, ar gal netgi šiemet, sulauktume patvirtinto finansinių sandorių mokesčio. Ar tos offshore'inės operacijos ir toliau bus tos, kurios leidžia išvengti mokesčių, e, pirmiausia finansinių sandorių mokesčių. Ar manote, kad įvedus tokį mokestį atsiras daugiau finansinių priebėgų ar rojų? Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Pradėkime gal nuo ponios Jygval šį kartą. Dvi minutės. Dvi minutės. Yes, thank you. Uh, Ačiū. Pirmasis jūsų klausimas, aš manau, kad mes jį jau pakomentavome anksčiau. Pas mus yra tokia klientų pažinties sistema. Pažink savo klientą tokia sistema. Ir taip pat yra kovos su pinigų plovimu procesai, kuriuos taikome. Ir mes imamės priemonių tam, kad klientai laikytųsi E, mokestinių taisyklių ir raginame juos būti skaidriems ir pateikti informaciją mokesčių inspekcijoms visose šalyse. O dėl kito klausimo, gal galėtumėte jį pakartoti? Mano klausimas buvo štai koks. Jeigu finansinių sandorių apmokestinimas bus numatytas, įvestas, tai uh, bankai, kurie kotiruojasi vertimi popierių biržoje, įvedus tokį sandarių apmokestinimą, ar tai nesuaktyvintų veiklos offshore'nėme sektoriuje? Taip, kalbant apie finansinių sandarių apmokestinimą, mūsų vertinimu Mes atvirai apie tai visuomet kalbėjome, kai vyko konsultacijos apie tai. Mes manome, kad tai sąlygos Europoje taip vadinamai wet blanket, kai, na, kur, kur, kur eis verslas, kuris persikels, aš negaliu nieko pasakyti, negaliu įvertinti. Prašau, ponė. Dėkoju už klausimą. Reaguodama jūsų pastabas, tik tai pasakysiu, kad visapusiškai pritariu jūsų nuomoniai ir iš tiesų suprantame, kad bandant išsaugoti reputaciją, gerą įvaizdį, tai yra labai svarbu ir mes taip pat suprantame, kad dėl finansinės krizės nukentėjo mūsų įvaizdis ir geras vardas. O kalbant apie e, keitimas informaciją, FATKA CRS yra tokie, e, tokios sistemos, kurios leidžia ne tik nacionalinių lygmenių, bet ir tarptautinių lygmenių dalintis informaciją. Uh, ir mes jau esame įsitraukę į tokią dalymos informaciją sistemą kartu su Latino Amerikos šalimis. O kalbant apie pinigų plovimą, mums yra tai naudinga, nes galime teikti informaciją vietos mokesčių inspekcijoms ir pasirūpinti, kad klientai laikytųsi mokestinių prievolių. O dėl finansinių sandorių mokesčio mes jau tam tikrose valstybėse turime tą mokestį mokėti ir jaučiame jo padarinius ir jokių būdų mes negalime perkelti verslo kitur, esame mažmeninės bankininkistės atstovai, pažiūrėjau, Lenkijoje yra taikomas mokestis finansinėms institucijoms, tai turės įtakos mūsų pelno rodikliams, tai turės įtakos mums. Mes raginame mokesčių inspekcijas uh, atsižvelgti į tai, kokį tai turės poveikį. Bankai nėra vienintelės institucijos, kurios turi prisidėti prie nacionalinio biudžeto. Tačiau aš nemanau, kad verslas dėl to keltųsi kažkur kitur, nes, kaip sakiau anksčiau, mūsų offshore veikla labai nedidelė, mes esame mažmeninis bankas ir kuo mažiau filialų, tuo geriau. Euh, Baigėme klausimus antroje darbo grupėje. Dėkoju abiems ponioms atsakiusiems į juos ir norėčiau priminti, kad e, į kai kurios klausimus lauksime papildymų atsakymų raštu. Dėl Nordėja, pavyzdžiui, banko, ką daro jūsų bankas, kad būtų galima išspręsti tas tas spragas, kurios pasireiškia banko veikloje kovojant su pinigų plovimu. Norėtume daugiau tikslumo dėl priemonių turinio konkrečiai ir kita vertus jums neužteko laiko atsakyti į ponios Paloma Lopes klausimus dėl sprendimų, kurie buvo priimti jūsų banko naudai ir kitų kai kurių įmonių naudai sumažinti pelno mokesčius visai neseniai. Ačiū. Baigiame antros darbo grupės diskusiją. Noriu priminti, kad kaip ir jūsų kolegos, kurių klausimai jau vyko, galite dalyvauti tolimesnėme mūsų darbe. O dabar UBS kviečių ir Unicredit atstovus užimtiems skirtas vietas tai yra ponas Pinjom, vykdomasis direktorius ir grupės UBS fiskalinis direktorius. Ar jis salėje? Taip. Ponas Čekačiai taip pat. Jis yra Unikredit atstovas ir yra e, atsakingas už fiskalinius klausimus. Voilà. Donc Unicredit est ici. Unicredit atstovas jau įsikūrė čia, o UBS Štai čia, mano dešinėje, sako pirmininkas. Ačiū, ponai, kad atvykote į mūsų posėdį, dalyvavote mūsų posėdyje jau anksčiau ir matėte, kokios taisyklės buvo pritaikytos šioms diskusijoms. Mes pasirinkom jūsų įstaigas, jūs žinot kodėl. Tai yra didžiausi susijusios bankinės struktūros Europoje ir norėjome, kad būtų tinkamai atspindėta situacija e, tų bankų e, įvairiose ES valstybėse. Jūs taip pat matėte, kad po penkias minutės trunkančio įvado dėl fiskalinės strategijos banko, dėl jo santykių su klientais, e, po, po to įvado jūs turite atsakyti į visų frakcijų mūsų komiteto atstovų klausimus. Pagal abecėlę pirmiausia ponas Pinjo kalbės. Pone direktoriau, žodis jums. And members of Gerbiami komiteto nariai, labai ačiū Jums, kad suteikėte mums Mm, pasisakyti šiuo svarbiu klausimu jūsų komitete. UBS tai yra pasaulinis bankas, jo būstinė Šveicarijoje. Mes e, daugiausiai dėmesio skiriame gerbėjo valdymo verslui, taip pat esame pagrindinis e, Švedijos bankas, e, turime. E, Atsiprašau, Šveicarijos bankas. Mes e, gyventiname ilgalaikį verslo strategiją ir norime užtikrinti savo veiklą, kad ES liktų e, gera veikti e, teritoriją, kad būtų sąžininga mokesčių e, sistema taikoma. Mes esame pasiryžę dirbti Europoje daugiau kaip 10 500 darbuotojų dirba 12 ES e, valstybėse, dirbame su ES klientais ir mes e, e, skelbėme finansinę informaciją ir aš noriu pasakyti, kad mūsų uh, E, veikla Europos Sąjungoje 15 metais darė 22 procentus mūsų visos veiklos. E, ši teritorija labai svarbi mums ir mes iš patirties žinome, kad skaidrumas ir besąlygiškas visų taisyklių laikomas, laikymasis yra vienas iš pagrindinių e, įmonės veiklos e, elementų, tai užtikrina ilgalaikę vertę klientams, akcininkams, visiems susijusiems subjektams. Mes e, matome, kad ES įmamasi priemonių dėl mokesčių problemų ir patys ėmėmės priemonių, kad mes e, įvykdytume visus reikalavimus ir e, bendradarbiavime su Europos parlamentu ir jūsų komitetu. Mes esame patvirtinę Elgesio kodeksą mokesčių sityje, jisai yra e, paskelbtas mūsų puslapį ir mes kalbam apie tai, kaip teisingai elgtis. Mes e, esame įsipareigoję sąžininkai mokėti mokesčius bet kurioje valstybėje narėje ir mes nepadedame taip pat e, įmonėms, klientėms vengti, slėpti mokesčių ir nesakome, kaip tai daryti. Mes uh, uh, Taip pat e, e, žinome, kad esant tam tikrai, e, skiriame papildomą dėmesį tam tikriems sandoriams, kurie gali būti susiję su tam tikrais mokesniais dalykais. Mūsų Elgesio kodeksai yra penki pagrindiniai principai. Pirmiausia, UBS visiškai laikosi visų be, įstatymų be jokių išimčių šioje srityje. Kitas dalykas, mes savo mokesčių mm, reikalus tvarkome tai, kad maksimalizuotume ilgalaikį pelną ir ir vertę. Taip pat mes siekiame gerų santykių su visomis mokesčių inspekcijomis. Toliau mes ne, įsimame jokių operacijų, kurios neturi komercinio tikslo. Paskutinis e, svarbiausias dalykas - mes visoms operacijoms ir ypač toms, kurios gali būti susijusios su rizika, ypatingą patikros e, dėmesį skiriame. Mes taip pat e, labai išsamei analizuojame e, ir sekame e, visus sandorius, kurie gali turėti mokestinių pasiekmių mums ar mūsų klientams. Mes siekėme dirbti vadovaudomėsi skaidrumu ir taip pat samdome išorės konsultantus, kurie mums padeda užtikrinti, kad laikytumės visų reikalavimų ir taip pat e, e, esant ta, e, poreikiui priimti tam tikrus sprendimus, priima juos mano padalinys arba vyriausiasis už mokesčius atsakingas pareigūnas. Mes tvirtiname E, operacijas, kurios yra visiškai skaidrios ir taip pat e, mes e, paliekame galimybę tam tikrais atvejais kitiems interpretuoti įstatymus ir patiems daryti išvadas. Uh, Mes e, tokiu būdu siekėme užtikrinti, kad būtų laikomasi visų taisyklių ir mes e, mokesčius mokame tam, kad mūsų visuomenė galėtų toliau plėtotis ir manome, kad visos įmonės turėtų elgtis panašiai. Čekačiai. Dėkoju, ponas Čekačiai, prašau. Mr. Chairman, members of the European... Pirmininkė, Europos, gerbėjim Europos parlamento nariai, norėčiau padėkoti už kvietimą ir už galimybę šiandien dalyvauti ir pabendrauti su ES teisės aktų formuotojais ir rengėjais. Ir kad mes galėtume papasakoti, kaip tvarkomės su mokestinėmis prievolėmis ir, jų lai, ir jas gerbėme. Norėčiau pristatyti Unicred, Unicredit grupę ir kaip mes e, vykdome savo mokesnės prievolės. Mes dirbame 17 valstybių, aišku, esame, vykdome veiklą ir kitose šalyse. 150 tūkstančių darbuotojų pas mus dirba, daugiau nei 33 milijonus klientų turime Europoje ir tai yra vienas iš e, bankų, kuris laikoma sistemiškai svarbiu pasaulyje. Ir kad galėtumėme mes vykdyti verslą ir turėdami, turėdami pakankamai iškumo dėl mokesčių ir žinodami, kad sistema yra labai sudėtinga ir kartais ji nėra aiški, todėl sudėtinga kartais teisingai vykdyti mokesnės prievolės, nepaisant visų, visos papildomos veiklos ir išteklių tam, kad būtų galima laikytis mokesčių prievolių. Mes taip pat e, prisimame atsakomybę visais lygmenimis susijusią su e, mokesčių rizika ir mes turime savo Elksenos kodeksą, kur e, prisimame prisimame svarbius įsipareigojimus. Norėčiau juos paminėti. Darbuotojai negali siūlyti nei raštų, nei žodžių investicinių produktų ar kitų sandorių, remiantis tuo, kad tokiu būdu sandoriai galėtų atnešti mokesnę naudą klientui ar kitoms šalims. Taip pat grupė negali pasirašyti sandorio dėl investicinių produktų ar kitų iniciatyvų su tikslu išvengti mokesčių mokėjimo arba gauti netink, netinkamas mokesnės lengvatas. Veikla, kurią vykdo grupė, turi būti susijusi su aiškiomis ekonominėmis priežastėmis ir verslo tikslais. Bet, kokie, bet koks sandoris, kuriuo bandoma peiti mokestinės nuostatas ar su pasiekti mažesnius mokesčius, yra griežtai draudžiama. Informacija, kuri yra teikiama mokesčių inspekcijoms ir kitoms atitinkamoms institucijoms, turi būti išbaigta, tiksli ir teisinga. Yra draudžiama trukdyti tokių inspekcijų veiklai, kai atliekamos inspekcijos ar auditai, mokesniai auditai. Ir neseniai mes tam tikslui paskelbėme globalią politiką, mūsų fiskalinę sistemą, tai yra specifinis mokestinis Elksenos kodeksas, kur kalbama apie kiekvieno grupės subjekto ir filialo prievolės. Ir taip pat aiškiai yra pasidalyjama atsakomybė ir prievolėmis pagal ABPO orientyrus. Mokesčių kontrolės sistema reiškia, kad kiekvienas e, grupės filialas turi tos sistemos e, nuostatų laik, griežtai laikytis. Tačiau kaip praktiškai mes galime laikyti savo tais, taisyklių? 2010 metais mes laisvanoriškai pasirašėme Elksenos kodeksą dėl, mokesčių, dėl bankų mokesčių sistemos Junktinėje karalystėje. 13 metais Italijos centrinis bankas paskelbė savo reglamentą, vėlgi atsižvelgiant į EBPO pasiūlymą ir Unicredit pradėjo investuoti į tai, kad būtų sukurtas toksai modelis. Tai reiškia, kad kaip mokesčių mokėtojas, kaip tarpininkas mes irgi turime atitinkamą politiką, kad laikytumėmės tų įstatymų. Taigi siekiame maksimalios atitikties ir visose šalyse laikomės įstatymo dvasios ir raidės. Taip pat įgyvendiname e, šalių, už šalis teikiamas ataskaitas, tą darome koordinuotai ir taip pat turime aiškę jurisdikcijos politiką, tai reiškia, kad yra privaloma pagal mokesčių funkcijos priežiūrą kiekvienoje valstybėje įvertinti kiekvieną sandorį, kuris yra susijęs su mokesčių jurisdikcija mokesčių funkcija reiškia, kad yra vertinami ir nauji e, produktai, atitinkamai atsižvelgiant šias iniciatyvas. Dėkuoju uždėmės ir laiką. Merci, monsieur. Ačiū, pane direktoriu. Dabar suteiksiu žodį komiteto kolegoms. Ponas Balts klaus pirmas apie pavardu. Dėkoju, pane pirmininkė. Kaip ir ankstesnio klausimo turo metu, užduosiu iš pradžių klausimą OBS banko atstovai, o paskui e, kredito banko atstovai. Dėl OBS adreso. Nuo pernai metų visi bankai turi skelbti ataskaitas dėl veiklos atskirose šalyse. Didieji bankai turi tą daryti dar seniau. Kai, e, duomenys, kai kurie duomenys turi tik konfidencialiai būti pateikti Europos komisijai ir neturi būti skelbiami. Uh, Taigi patirties šioje srityje jau didieji bankai yra sukaupę. Tad šiandien norėčiau paklausti, ką apie tai manote. Turite duomenys susijusius su kai kuriomis šalimis 2014 metais. Kai kur trūksta jūsų duomenų dėl veiklos tokiuose šalise kaip JAV, Singapūras, kai kuriuose kitose, tai kaip su tom ataskaitom atskir, dėl veiklos atskiruose šalise. Uh, mes matome, kad jūsų pateiktas vaizdas dėja yra nepilnas. Jeigu veikla už ES ribų nėra atspindėta ataskaitos, ypač kalbant apie veiklos delokalizavimą į Aziją. Man atrodo, vaizdas nepilas, ką apie tai manote. Ačiū. Pone direktoriu, žodis jums. No, thank you. Uh, UBS has been subject to... UBS laikosi kapitalo reikalavimų ketvirtos direktyvos nuostatų, kalbant apie mokesnės prievalės, ir nėra tokiom CDR4 ekvivalentą už ES ribų. 16 metai pirmieji, kuomet bus e, už kiekvieną šalį teikiamos ataskaitos UBS bankui, kaip šveicariškam bankui, ir mes ketiname visapusiškai laikytis tų taisyklių. Mes nedalyvaujame jokioje mokesnės bazės perkelimo e, ir pelno perkelimo veikloje. Viskas daroma pagal ekonominės realijas ir mūsų verslas vykdomas taip, E, ir ekonominė veikla vyksta ten, kur yra mūsų klientų, yra žmonių ir mes neketiname nieko perkelti į offshore'inės teritorijas. Taigi, kalbant apie 2017 metus, kai gausime, bus pateikta informacija apie 16 metus mokesčių inspekcijos ir galės matyti visiškai skaidriai tą visą informaciją, kurią pateiks, pateiks bankai pagal kapitalo reikalavimų, ketvirtą kapitalo reikalavimų direktyvą. Ar atsakiau jūsų klausimą? Norėjau paklausti papildomai. Jūs labai tiksliai pasakėte, kad nėra jokių juridinių e, formalių įsipareigojimų. Tai ar galime sulaukti artimiausių metų, kad dėl kitų svarbių rinkų, kur veikia UBS, bus skelbiami konkretus duomenys. Mums tai būtų tikrai įdomu. Yeah. generally speaking, uh, again, this... Bendrai kalbant, uh, bus taikomos uh, CRD 4 taisyklės ir mes laisvanoriškai ketinam irgi teikti informaciją. Ta informacija bus uh, skiriama visoms jurisdikcijoms, kuriuose veikia mūsų bankas. Tačiau mes svarstome ir abejojame, ar būtų verta viešai atskleisti visą informaciją apie mūsų veiklą ne tik ES, bet ir visur kitur, kadangi bet kokia informacija įmonių valdymo prasme gali mums sukurti konkurencinių trūkumų. Nebūtinai taip nutiks, bet mes kol kas vertiname e, tokią padėtį ir tikėtina, kad mes laisvanoriškai galbūt e, viešai teiksime informaciją apie kiekvieną valstybę, apie veiklą kiekvienoje šalyje nors tokio teisinio reikalavimo nėra. Bet nenorėtumėme tą daryti pirmieji ir jeigu kažkas kitas tą darys, mes pasieksime tuo geru pavyzdžiu. Na, yra trūkumų būti pirmiems klausinėjamiems, bet yra ir privalumų tam tikrų. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu klaus Evelina Regner. Dėkuoju. Norėčiau užduoti klausimą UBS atstovui, o paskui bendras klausimas būtų skirtas abiems prelegentams. Atrodo, kad klausimas UBS, atrodo, kad jūs neseniai bandėte nutildyti vieną pavojaus skelbėją. Ar pranešė apie domaliją tam tikrą? Na, mes, kaip žinia, labai atidžiai sekame šį klausimą. Kokia jūsų nuomonė dėl to pavojaus skelbėjo? Be to, jūs vykdote įprastinę veiklą ir investicinę veiklą. Tad kiek vertės, kur yra sukūriama fiskaliniuose rojuose jūsų banke. Ir koks pelnas būtų susijęs su mokestiniais dalykais. Ar galėtumėt paminėti sumas? Prašom, ponė direktoriau, sako pirmininkas. Global policies, which are glo, kalbant apie globalią politiką dėl informatorių apsaugos, bet koks bandymas nutildyti informatorių pažeidžia tokią politiką, o kalbant apie šį konkretų atvejį, e, reikia nepamiršti ir bilinėjimusi konteksto, taigi tos procedūros galėtų už, būti perdėm ankstybos, turint omenyje, kad dabar vyksta bylos svarstymai, tai aš nenorėčiau apie tai kalbėti. O kalbant apie investicinę ir mažminę bankininkystę ir kiek procentų to veiklos vyksta mokesčių rojuose. Daugiausia mūsų tokia veikla vyksta Šveicarijoje. Tai faktiškai 0 procento veiklos tokios vykdoma mokesniuose rojuose, o investicinė bankininkystė, mūsų investicinė bankininkystė daugiausia yra koncentruota į finansinius centrus, kur mes e, samdome labai kompetentingus, gerai apmokytus e, žmonės, specialistus ir kiek mes esame aktyvūs mokesniuose rojuose. Uh, E, čia taip yra ne dėl to, kad mes norime perkelti mokestinę bazę, bet dėl to, kad mokestinis rojus yra ta vieta, kur da, mūsų darbuotojai, pavyzdžiui, vykdo veiklą Luksemburgė, tarkim, yra valdybos paslaugos teikiamos 500 mūsų darbintų darbuotojų. Ir taip yra dėl to, kad tokiu būdu pasinaudojame rinkos struktūrą ir naudojame offshore'nėmis zonomis, pavyzdžiui, Kaimanų salose, kuriame tokius aps... draudimo fondus ir tai yra kaip ir papildomos paslaugos mūsų klientams. Evelina daugiau klausimų neturi. Prašau žodis jums. Uh, Mano atsakymas bus trumpas. Aš nesu informuotas apie tai, kad buvo mokesniai rojai naudojami mažmenės bankininkistės, investicijas bankininkistės tikslais ir aš tik tai norėčiau paaiškinti, kad pagal Italijos mokesčių įstatymus, o mes veikiame Italijoje, bet koks pelnas, kuris ten yra gaunamas turi būti apmokestinamas. Taigi mokestinė prasme, mokestinių rojų naudojimas, jeigu būtų toks atvejis, nėra aktuolus. O verslo tikslai, žinoma, kaip buvo pažymėta, svarbių finansinių centrų naudojimas tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tolimuosiuose rytuose, taip yra viskas daroma dėl verslo priežasčių. Ačiū. Alde frakcijos vardų klaus ir vyguliar. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Abiems prelegentams už atvykimą į posėdį turiu du klausimus. Pirmasis jūs gal nustebins, tačiau ar jūs banke jaučiatės esą kieno nors piliečiai ar ne? Nes kartais būna keista, nes kai leidžiame teisės aktus, mums sakoma, kad yra italų bankai, prancūzų bankai, o jūs esate tarptautiniai bankai ir jūs elgėtės taip, kaip jums patogiau, jūs dažniau pasirenkat veiklai tą vietą, kur jums palankiausia. Tad mano klausimas, e, na, nesudėtingas, sakyčiau. Ar jūs manote, kad vienas esat šveicaras, kitas italas, nes būtent ten yra jūsų įmonės būstinė, ar jūs savo veiklą jaučiate taip, kai, kurią, kai, ką galėtume pavadinti e, tarptautinių valkatavimų savotiškai? Norėčiau paklausti ir dar, ar Pavyzdžiui, veiktumėte Londone labiau ar, ar liktumėte žemynė, priklausomai nuo to, kur jūsų banko būtų palankesnė e, vieta veikti. Čia abiems turbūt skirtas klausimas, sako pirmininkas, ar ne? Pirmiausia, leisime Italijos atstovams atsakyti. Pone Čeka, čia ar jaučiatės esas italas? Aš esu didžiuojasi tuo, kad esu italas. Galite sakyti ir itališkai, jeigu norite. E, nes Silvi Guliar tikrai moka itališkai. Pasakysiu, kad tikrai esu labai patenkintas, džiuojasi tuo, kad esu italas. Mokesčių direktoriaus užduotis teisingai taikyti įstatymus visur, kur veikia e, tavo bankas, dirbti e, laikantis įstatymo dvasios visose šalyse. Manau, kad e, europinis koordinavimas yra geriausias būdas e, užtikrintos visus dalykus. Dėl Britanijos galimo išstojimo aš nesu specialistas. Nesu ekspertas. E, aš nežinau, ar verslas persikels dėl galimo Britanijos išstojimo ir uh, ar pereis į Europos Sąjungą, aišku, atsiranda verslo galimybių, kai vyksta kažkokių pokyčių, bet kol kas viskas yra neaišku. O taigi pasižiūrėsime, kaip viskas bus toliau. UBS vykdomasis direktorius, prašom. Aš e, asmeniškai jums atsakysiu, mes neturime e, politikos specialios, dėl to mes e, iš principo esame uh, Šveicarijos ir e, daugia tautis e, bankas. Mes, e, norėdami veiksmingai pasitarnauti klientams, turime veikti įvairiose rinkose, įvairiose šalyse. Šiandieną pasaulis mažėja ir kad bankas pasitarnautų savo klientams iš tikrųjų turi veikti tarptautiniu mastu. Dėl galimo Britanijos išstojimo padėtis yra ganėtinai sudėtinga daug kas e, bijo, koks bus poveikis galimo išstojimo ne tik Britanijai ir Europos Sąjungai, bet ir visam pasauliui. UBS e, reaguos atsižvelgdamas į faktus ir į aplinkybės, net jeigu ir neišstos Britanija. Ir e, kai mes vertinsime visus faktus ir aplinkybės, tuomet ir apsispręsime. Kita vertus, jeigu ta bėda įvyktų, pabandysime, jeigu pasitrauktų Junktinė karalystė, pavadysime Europos Sąjungą priimti Šveicariją. Fabio Demasi, guoja e vardu klaus, prašau. Dėkoju. Norėčiau UBS atstovo paklausti, tik tai jo. Dažnai su senelė savo vykdavau atostokų Šveicariją. Prisimenu, kad muitinės pareigūnas jos nuolatos labai griežtai klausdavo, ar jinai turi deklaruotinų daiktų, kadangi mano mačiutė buvo labai konservatyvių pažiūrų, labai ori ponia. Ji labai griežtai atsakydavo, kad nieko deklaruoti jinai neturi. Tačiau jeigu pažiūrėtume, ką šiandien deklaruoja UBS 14 valstybių veikiantis savo ataskaitoje dėl veiklos atskiruose šalyse 2014 metais, jūs sakote. Tik tai kredito įstaigos investicijų e, firmos pagal ketvirtąją e, kredito reikalavimų direktyvą pateikė e, ataskaitas, o dėl UBS Atrodo, kad tai nėra teisinis subjektas pagal ketvirtąją direktyvą, pagal devintąjį straipsnį. Gal jūs galite paaiškinti, kas iš tikrųjų turima galvoje? Kiek aš žinau, pagal ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą e, kiekviena valstybė narė turi atskleisti informaciją ir apie, tai, e, apie savo veiklą e, buveinė šalyje ir visose šalyse, kur uh, jūs veikiate. E, kitas dalykas, e, kiek jūs turite patronuojamų įmonių. Bakleis, pavyzdžiui, netoks jau mažas bankas ir turi net apie tūkstantį tokių įmonių. E, bet šiaip reikėtų kalbėti bendrai, ar turite partnerystės, ar patronuojamas įmonės, atsakykite bendrai. Taip pat dėl Panamoje veiklos. Jūs patikos paslaugas teikėte ten asmenims ir padedate jiems slėpti mokesčius, vengti mokesčių. Dėl ketvirtosios e, direktyvos e, ES bankų subjektams taikoma tai. Ir kai mes tapsime tokia institucija, tai iškart pateiksime ataskaitą pagal šios direktyvos reikalavimus. E, toliau atskaitomybė pagal šalis, kai ji bus įdėkta visuotinai, mes atskaitysime apie visas šalis, veik, kuriuose veikiame e, viso pasaulio e, mastu ir atskaitysime Šveicarijai pagal EBPO BEPS reikalavimus ir pagal Šveicarijos reikalavimus. Ar galite paaiškinti, ką reiškia ta savoka InScope? Ir FIFA pavyzdžiui yra įkurta veikia Šveicarijoje ir gali atsiliepti neigiamai tokioms institucijoms tie principai. Aš nelabai suprantu jūsų klausimų. E, ketvirtoji kapitalo reikalavimo direktyva taikoma ES bankų subjektams ir mes e, nesame ES buveinę turinti įmonė, dėl to mums netaikoma. Mes, pavyzdžiui, veikėme Šveicarijoje, JAV, Singapūre ir tie bankai pagal ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą neturėtų atsiskaityti. Bet jūs nepasakėte, kas tas yra InScope e, nu, nuostata pagal atskaitomybės pagal, šeš, e, pagal šalis. Pagal kapitalo reikalavimų direktyvą ši e, atskaitomybės reikalavimai taikomi tik tai ES bankams. O kol kas mes e, pagal atskirą šalis nepateikėme reikalavimų dėl to, kad atskaitomybės dėl to, kad to nėra reikalaujama. Ar jūs turite patikos e, paslaugas Panamoje? Aš e, tikrai negalėčiau jums pasakyti, nežinau, kokias mes paslaugas teikėme Panamoje jūs galbūt pateiksite mums e, atsakymą raštu. Taip, mielai. teisme aš pasakyčiau, aš nebeturiu daugiau klausimų. Bet e, atsakymą už knygų klausimą pateiksite raštu. Ponas Vengigold klaus, šalių frakcijos vardu. Ačiū, pane pirmininkė. First, uh, I have a... Pirmiausiai, UBS atstovai trumpas klausimas, paskui Unikredito atstovai. UBS noriu paklausti štai ko. Aš susidomėjęs perskaičiau jūsų ataskaitas pagal šalis ir jūs minite, kad UBS e, Junktinė karalystėje 24 darbuotojus turi, kurie 77 milijonus pelno sugebėjo uždirbti ir mokestis yra tik tai 3,6 procentų. Kaip jums pavyko uh, užsitikrinti tokį pelną pagal vieną darbuotoją ir kodėl toks mažas mokesčio tarifas, kodėl um, žmonės dirbantys Londone tokius nepaprastus pelnus uždirba. Unikredito atstovui norėčiau pasakyti štai, ką jūsų uh, atskaitomi pagal šalis e, rodo Bermudas ir Keimano salas, e, du mokesčių rojus, bet jeigu pažiūrėsime į konsoliduotas ataskaitas, pamatysime e, Delavare, Hongkongė, Džersėje, Bermuduose. Keimano salose patronuojamas įmonės veikiančias. Ar jūs galite pateikti papildomos informacijos apie veiklą tose jurisdikcijose? E, toliau mus e, nustebino tai, kad pelnas Keimano salose yra du kart didesnis negu apyvarta e, Airijoje pelnas tris kart didesnis negu apyvarta. Visuomet tai yra siejama su žemais mokesčių tarifais. Gal jūs galite paaiškinti tuos keistus faktus? Si, alors, question de... Ačiū. Klausimas pirmą buvo užduotas UBS atstovai, prašau. UBS Limited is our primary investment bank. Mes Junktinėje karalystėje turime 24 nuolatinius darbuotojus ir e, taip pat e, UBS Limited dar pasitelkė kitus darbuotojus e, iš mūsų kitų padalinių Junktinėje karalystėje. Pelno prognozės buvo sudarytos ir mums pavyko nurašyti mokestinį turtą tiksliau turtas prieš mokesčius buvo paskaičiuotas ir atsiranda mokestinė nauda, kuris sumažina mokesčių tarifą buhalteriniais tikslais taikoma tam tikram subjektui. Koks e, yra šaltinis tokio mokestinio turto atidėto. Tai yra mokestinis nuostolis, kuris atsirado per finansų krizę ir mes perkeliame uh, E, tai į mūsų įmonę kaip nuostolius. Iš kur tai atsirado? Iš kur atsirado tie e, nuostoliai Londone? UBS AG Londono skyriuje. Prašom. Unikredit atstovui. Suteikiu žodį. Mes e, jau bandėme pasakyti anksčiau Situacija iš tikrųjų yra kitokia. Reikia nepamiršti, kad visas pelnas, kuris atsirado uždirbtas tose šalyse, kurias minėjote, yra apmokestinamas e, arba Italijoje, arba vietoje. Ir tam, kad būtų galima viską padaryti, mes turime atitinkamams mokesčių e, institucijoms e, pateikti visą informaciją. Ir jeigu pasiekiama tam tikra riba, mokestis yra mokamas vietoje pagal teisės aktus, bet jūs turite e, atsiskaityti pagal kiekvieną šalį. Jeigu mokestis mokamas Italijoje, kodėl jūs turite vis tiek deklaruoti, atsiskaityti? Pagal ketvirtą kapitalo reikalavimų direktyvą e, atskaitami pagal šalis e, tai numatyta ir Italija iki 16 metų pradės gyventi naujus reikalavimus ir juos taikys nuo 17 metų. Ir dabar yra iš tikrųjų du tipai atskaitomybės pagal šalis ir atsiranda painiavos ir investuotojai nebegali matyti, kokia yra e, sistema. E, bet e, pagal naują sistemą būtų galima galbūt atsakyti jūsų klausimą išsameu. Bet aš pagal klausiu jūsų apie ketvirtąją direktyvą, apie informacijos teikimą, kuris numatytas ES teisės aktuose. Aš nesu ketvirtosios kapitalo reikalavimų direktyvos specialistas, ekspertas, aš esu mokesčių ekspertas ir noriu pasakyti, kad duomenys, kuriuos jūs minite, neteikiami mokesčių tikslais, jie yra teikiami reguliavimo priežiūros tikslais. Aš noriu pasakyti, kad jūs pasižiūrėsime į Unicredit visą mokesčių poziciją, pelnas kuris e, uždirbamas yra apmokestinamas pagal labai griežtus e, reikalavimus Italijos teisės aktus. Antras klausimas. E, dėl Kaimano e, salų e, ir taip pat pelno Airijoje ir taip toliau. Tas pats, gerimas pirmininkė, yra atsakymas. Mes ten dirbame, kaip aš ir sakiau, e, tik tai verslo tikslais. Jeigu ten yra uždirbamas pelnas, tai tam tikrais atvejais tai taip atsitinka, bet mes dėl verslo tikslų ten veikiame, o ne dėl pelno. Dėl jūsų pajamų ir apyvartos. Gal jūs galėtumėte į tuos klausimus atsakyti raštu, nes laikas baigėsi ir jūs e, ne, neatsakėte. Aš pasižiūrėsiu, ką galiu padaryti. Taip, pirmininkas sako, jūs nesakėte, taigi prašom pateikti raštu. Dabar FTD vardu Marko Cani. Ačiū, pirmininkė. Pirmasis klausimas UBS atstovui, jisai yra susijęs su e, Britanijos e, sprendimo dėl UBS tam tikrų e, susitarimų dėl e, premijų vadovams buvo sugalvota mokėti premijas suteikiant akcijas įmonėse ir buvo sugalvotos tokios sistemos tam, kad būtų galima išvengti e, premijų apmokestinimo ir buvo teisme primtas sprendimas, pagal kurį E, nustatyta, kad tai yra nepaprastai gudrios e, sistemos, pačios gudriausios e, iš bet kada matytų sistemos, kurios skirtos vengti mokesčiams arba mokesniam sukčiavimui. Ir tiek intelektinių pastangų yra panaudota tam. Aš norėčiau paklausti, kaip galima tada pasitikėti tokiais bankais kaip jūs. Jūs atvykstate ir teisinate, pateisinate tokias sudėtingas schemas, sistemas. Uh, ar mokesčių uh, rojus. Jūs sakote, jūs dėl verslo tikslų veikiate mokesniuose rojuose, o ne dėl pelno. Dėl to, bet Brontos uh, byla uh, labai garsiai nuskambėjusi, tai yra susijęs su sudėtinga struktūra tarp Italijos, Luksemburgo ir Londono. Virtualiai buvo valiutos pervedamos Turkijos lyros iš Bakleis į Unicredit sąskaitas ir tikslas buvo to apeiti tam tikras mokesnės taisyklės. 12 metų rūpjūtį Unicredit sudarė sandorį su, susitarė dėl 240 milijonų eurų su e, mokesčių inspekcija Italijos tiek sumokėta, kad būtų e, nutraukta byla. Aš nekomentuosiu, tiksliau norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tuos susitarimus. Ar jūs manote, kad tokie susitarimai gali atgrasyti nuo e, praktikos neigiamos, įdingos, nes e, mo, tos mokamos sumos vis tiek yra mažesnės. Opinion tas reikalas, apie kurį jūs kalbėjote, tai yra ne, labai techninis Europos, atsiprašau, Didžiosios Britanijos įstatymo aspekto interpretavimas susijęs 13 metais. Junktinės karalystės vyriausias, aukščiausiasis teismas svarstė ir interpretavo tą bylą. Ir tokie pavyzdžiai aiškiai rodo, kaip kultūrinės normos dėl mokesčių planavimo keičiasi ir evoliucionuoja. Prieš 20 metų visi uh, rūkė baruose restoranuose ir mokesčių planuotojai mane, kad Junktinėje karalystėje mokesčių įstatymai buvo labai griežti, tiek, kad e, buvo laikomasi labai griežtai įstatymo raidės, bet e, savo reikalus galėjai tvarkytis taip, kaip norėjai, kad sumažintų mokesčius, kaip ir mokymas. E, bar, atsiprašau, kaip ir rūkimas baruose dabar tokia praktika irgi nėra priimtina mokesčių planavimo srityje ir prieš 14 metų galiausiai situacija, situacija pasikeitė šiais metais, bet e, ne, ne taip yra visose kitose jurisdikcijose. Jau ta praktika nebetaikoma 14 metų. Uh, this, uh, from a UBS... UBS vertinimu tai egzistuoja. Mes 13 metais tą darėme, bet e, daugiau nekartojame ir kitų vardų aš pasakyti negaliu. Prašau, į kreditą dabar. Na, e, italas klausimą uždavė, tai atsakysiu itališkai. Norėčiau patikslinti štai ką. Šis sandoris e, yra labai sudėtingas, tas, kuris buvo paminėtas. Tai yra sandoris, kuris ilgą laiką buvo tas, kuris visose finansų įstaigose buvo panašu. Taigi buvo, tas sandoris buvo patikėtas banko, bankų įstaigoms. Unikreditas tuo metu rėmėsi gerą valią ir stengiasi tą santorį vykdyti kuo sažiningiau, skaidriau pateikdamas visus reikiamus dokumentus. Kaip fiskalinė administracija išreiškė abejonių, mes prisitaikėme prie naujos praktikos ir paprašėme paaiškinimų dėl naujų nuostatų. Kaip jūs nurodėte, sprendimas, galutinis sprendimas Italijos kasacinio teismo buvo toks, jog buvo pripažinta, kad nebuvo unikreditų jokios blogos valios, nei banko vadovai, nei pats bankas to ne, nesijėmė. Suprantu, kad interpretacijos mūsų gali būti skirtingos, bet nemanau, kad ši situacija kad ši kompleksiška finansinė operacija būtų peržiūrėta, verta pakankamai e, iš naujo, nėra vyriausybės siekis. Tiesiog buvo pripažinta, kad mes vykdome labai kompleksišką veiklą. E, Ta pripažindami mes galime pripažinti, kad Italijos e, fiskalinė administracija tinkamai vykdo savo veiklą. Ponas Monu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu kreiptis į UBS atstovus, sako ponas Mano. Jeigu norėčiau paminėti visas bankų įstaigas, kur e, labai e, išplitę sukčiavimas, godumas ir visokie kiti dalykai, reičiau paminėti keletą bankų, ir UBS, ir Goldman Sachs, ir Morgan HBC banką, kuris nuolatos įlenda į visus skandalų susijusių pinigų plovimu ir UBS turėčiau paminėti dėl to, kad padeda privatiems slėpti mokesčius. Dar neseniai buvote pirmasis bankas tvarkantis asmeninės klientų lėšas. Jūs įdėgėte sistemą, kuri padeda turtingiams klientams atidaryti Šveicarijoje nedeklaruotas sąskaitas. E, Prancūzijoje buvote persekiojami dėl E, fiskalinio sukčiavimo ir pinigų plovimo. 30 tūkstančių sąskaitų buvo taryta, kuris siekia daugybę milijardų aktyvų. Turiu tris paprastus klausimus. Ar pabaigėte savo nesažininką e, praktiką? Ar nebepadedate klientams atidaryti nedeklaratų sąskaitų išskaitant offshore'inių? Kiek pasaulyje jums yra iškelta bylų dėl mano minėtų dalykų, kiek E, Buv, kiek prancūzijų yra bylų susijusių su mokesčių išieškojimu. Ačiū už tikslius klausimus, sako Kaltis. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie įmonių apmokestinimą, tarptautinių įmonių apmokestinimą. Ir manau, kad ponas direktorius atsakys jūsų klausimus. Prašau. Sure, these, uh... Žinoma, visi tie klausimai yra susijęs su mūsų ankstesnė privačia bankininkystė ir čia paveldėtos yra problemos ir daugiau tos nesažininkos praktikos pas mus nėra, o kalbant apie Šveicariją kaip mechanizmą padėti klientams e, vengti mokesčių, mes esame pasirašę įvairius susitarimus su jurisdikcijomis visame pasaulyje, tokiu būdu dinamas skaidrumas labiau nei tai taikoma kitiems bankams, JAV fatka ir kiti reikalavimai. Bet mes siekiame dar daugiau ir mes reikalavome, kad mūsų klientai mums deklaracijos būdu pateiktų, kad laikosi mokesčių reikalavimų atitinkamos jurisdikcijose. Ta padaro jie arba jų advokatai. Ir klientus iš ES mes raginame laisvanoriškai leisti mums atskleisti jų informaciją. UBS bankas labai daug pasimokė iš ankstesnio savo elgesio, daug skausmingų pamokų ir mes esame pasiruošę elgtis tinkamai mokesčių politikoje. Turime kontrolės priemonės ir tikimės, kad mums pavyks to pasiekti. UBS bankas nedalyvauja agresyviai planuojant mokesčius ir ne, nepatarime klientams to daryti. O kalbant apie kitus du klausimus susijusius su Prancūzija, dabar vyksta bylos svarstymas ir aš negaliu aptarti e, bylos e, e, medžiagos, nes tai gali pakengti bylos nagrinėjimui teisme. Euh, pone, mano prašau, pone Pinaus, neatsakėte dėl pasaulyje pradėtų tyrimų jūsų banko atžvilgių. Jų yra, man atrodo, ne tik Prancūzijoje. Ah, il vient d'y répondre. yeah, I mean, ongoing... Baudžiamosios bylos, kurios dabar, e, kurių svarstymas vyksta, dėja negaliu apie tai su jumis kalbėti. Atsiprašau. Valdžių atskirimo reikalas. Dėl to nekomentuojama. Kolega Balsė apie pavardų, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jau sakiau, norėčiau užduoti klausimą Unicredit atstovui. Noriu to tikslo klausimą, paskui tokį bendresnį. Skaičiau ir taip pat buvo kalbėta apie tai, kad prieš keletą mėnesių byloje, kuri vyksta Vokietijoje, jūs sudarėte susitarimą ir kad teismas 30 milijonų baudą jums paskyrė. Kai sutinkama su tokiu susitarimu, tai tuo met gali kilti įtarimų. Galima pamanyti, juk norite išvengti kad nebūtų pritaikytos dar didesnės jums sankcijos, ar kad teisme nebūtų išryškinta eilė kitų ne visai aiškių dalykėlių. Tad viskas, kas susiję su COMEX ar Hupoferais banko tai turėjo įtaką, nes tai yra jūsų bankų grupės dalis. Ir dabar toks bendresnis klausimas, kuris man labai įdomus. kokį vaidmenį fiskaliniai modeliai vaidina įsigyjant ir mm, pasiliekant savo didesnius, svarbesnius klientus. Ar tie turtingi klientai gali pasinaudoti tais fiskaliniais modeliais, ar ne? Dėkoju. Merci, monsieur le directeur. Prašom, ponė direktoriu. You Dėkoju už klausimą. Yra keletas vis dar svarstomų bylų, tai aš negaliu e, vis, visiškai atsakyti jūsų klausimą, bet pasistengsiu kiek įmanoma, atsižvelgdamas į tai, kad negaliu į visus aspektus sureaguoti. Kaip jūs suprantu, jūs turite menė sandorį, kuris buvo pasištas nuo 2005 iki, laikotarpį nuo 5 iki 8 metų. Taigi mes kalbame apie praeitį ir aš gal tada atsakyčiau į antrąjį klausimą. Mes siekiame įgyvendinti labai griežtą mokesčio atitikties modelį pagal tai, kaip reikalauja Vokietijos įstatymai. Ir ta viena byla, kurios negaliu dabar komentuoti, uh, Bet galiu tik bendrai pabrėžti, kad mes Vokietijoje ir vis, visur, kur galime laisvanoriškai mokesčių inspekcijoms pateikiame turimą informaciją ir prašome jų orientyrų, nes mūsų tikslas, kuo galima daugiau skaidrumo pasiekti. Taigi tais atvejais, kiek žinau, buvo pateikta skaidrė informacija iš mūsų pusės, dar ne prieš mums gavus prašymą pateikti tą informaciją. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Burkhardt. Tai iš dalies. Norėjau sužinoti. Ar esame tokie atviri. Ir kaip čia atsitiko, jeigu jau mes tokie atviri ir skaidrus, kad sutikome sumokėti 30 milijonų taikinimo procedūrą pasitelkus, nes jeigu sutinkama su tokia suma, tai reiškia, kad nenorima kažkokių dalykų viešinti, nenorima per nelik daug reklamos. Aš nesu, neturiu informacijos apie 30 milijonų mokėjimą. Uh, Konkrečiai tik tai galiu pasakyti, kad kai pasiekiama tam tikra suma mokesčių inspekcijoje, tas daroma, kad e, būtų laikomasi mokesčių taisyklių, o ne dėl viešumo. Kaip žinote, kadangi jūs esate informuoti žiniasklaidos, net nežinau kaip kitaip, kodėl taip atsitiko, problema ne ta, kad mes norime kažką nuslėpti. Norime išspręsti problemą ir ištaisyti klaidą. Štai ko norime. Mokesčių inspekcija buvo, jai buvo pritaikyta bauda Kielne. Jūs, kaip žinote, įvairiose šalise yra skirtingos taisyklės. Tam tikrose valstybėse baudos taikomos, kurias skiria mokesčių inspekcijos kitais atvejais mokamos kompensacinės išmo, išmokos, e, atsižvelgiant į pelną, kuris buvo e, gautas toje šalyje. Taigi tokia taisyklė taikoma Vokietijoje ir aš negaliu, kaip sakiau, aptarinėti šios bylos, bet jeigu jūs kalbate apie tokią situaciją, tai tikrai tai yra normalu, nes yra labai nedidelės mokestinės baudos taikomos ir tada galima e, pritaikyti ta, ta antrąją priemonę. Aš nesu ekspertas, bet tokia taisyklė taikoma Vokietijoje, gal jūs geriau esate susipažinę su ta sistema, nei aš. Ačiū. Ir galiausiai Hamulkau regijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. Ponui Pinjo, UBS atstovui. Norėčiau, juk pasakytų man ponas Pinjo, Ar gali patvirtinti, kas įvyko po tyrimo, kurį atliko JAV dėl jūsų banko 2008 metais? Turėjote sumokėti 730 milijonų dolerių baudą, kadangi padėjote turtingiams mokesčių mokėtojams išvengti mokesčių. Klausant jūsų ankstesnių atsakymų, ponė Pinio, susidarė toks įspūdis, kad e, UBS e, lyg skelbtųsi, kad metė rūkyti. Jūs puikiai esate išmokę praeities pamokos. Tad kaip čia atsitiko, kad dėl tų pačių tyrimo motyvų, dėl tais atvejais, kai labai turtingi mokesčių mokėtojai stengiasi išvengti mokesčių, dėl tyrimas yra pradėtas Vokietijoje, Belgijoje, Austrijoje 2013, 2014 ir 2015 metais. Ar galite patvirtinti mano teiginį, ar atitinka jis tikrovę? Ir antra. JAV buvo pradėtas tyrimas 2015 metų vasarį dėl jūsų banko. Kitaip tariant, prieš keletą mėnesių tas tyrimas prasidėjo. Dėl pareikštinių obligacijų. Norėčiau paklausti štai, kodėl tų pareikštinių obligacijų. Ar jūsų pasirinkta praktika dera su to, ką ką tik mums pasakėte? Jūs minėjote, kad tikslas turėtų būti tvari jūsų banko vertė, ilgalaikis patikimumas. Tačiau ar JAV vykdomas tyrimas dėl tų pareikšnių obligacijų nepaskatins naujos sankcijų bangos jūsų bankų atžvilgių? Na ir paskutinis klausimas Unikredit atstovui. Norėčiau paklausti, ar egzistuoja jūsųse tokia vidaus policiją, kažkokią kontrolės vidaus tarnybą, kuri padėtų išvengti, kad klientų jūsų banko veikla nebūtų susijusi su mokesčių vengimu. Ar turite tokią vidaus stebėjimo sistemą? Pirmininkas UBS atstovų žodis pirmiausia. Yes, Aš galiu patvirtinti viešai, kad 2008-2009 metais UBS pasirašė sutartį su JAV vyriausybė dėl kryžminių paslaugų teikimo iš Šveicarijos į JAV. Čia kalba eina apie vertiminių popierių pardavimą ir galimybę vertinti, raginti JAV mokesčių mokėtojus vengti atsikratyti savo mokesnės atsakomybės Junktinėse Amerikos valstijose, atsižvelgiant tai, kiek jie nepateikė informacijos pagal reikiamus, reikiam, reikiamus e, pagal atitinkamus pareiškimus apie turimas sąskaitas. Dėl kitų šalių aš nesu informuotas apie tyrimą Vokietijoje. 14 metais buvo baigtas tyrimas, kai 300 milijonų eurų BS sumokėjo mm, baudų mm, Vokietijos vyriausybei dėl panašios situacijos, kai iš Šveicarijos ir į Vokietiją buvo perkelta veikla, dėl Prancūzijos ir Belgijos dabar vyksta bylos svarstymai ir aš negaliu dabar aptarti vykstančio tyrimo. O kalbant apie antrąjį klausimą dėl e, pareikštinių obligacijų, tai vėlgi negaliu uh, komentuoti, kadangi tyrimas vyksta, bet tik tai pasakysiu, kad pareikšinės obligacijos yra sudėtingos, nes tai, jeigu tai yra tikros pareikšinės obligacijos, o tai labai retai pasitaiko šio laikinėje finansinėje sistemoje, visais priešingais atvejais atsiveria galimybė mokesčių mokėtojų gauti ekonominę naudą o mokesčių inspekcijoms labai sudėtinga tą naudą susekti. Taigi pas mus yra labai griežta kontrolės sistema, pagal kurią mes laikomės visų įstatymų visose jurisdikcijose dėl pareikšnių obligacijų pardavimų ir perėmimų. Tai yra sudėtinga situacija, turint, apie, turint omenyje pareikšnės obligacijos, bet pareikšnės obligacijos tik tai čia toks pavadinimas e, o dažniausiai tai yra registruotos prievolės visais kitais tikslais. Aš tikiuosi, kad tai tokiu būdu atsakiau jūsų klausimą. Dėkoju. Unikreditas. Faktiškai ne. Priešingai netgi sakyčiau. Mm, pas mus yra labai griežta atitikties funkcija, kurios tikslas išsiaiškinti klaidas ir tai nėra primtina pagal mūsų elgesio kodeksą. Taigi, jeigu yra koks tai tyrimas vykdomas teisme, taip yra dėl to, kad mes norime siekti atitikties, kiek įmanoma ir kiek, kiek, kiek pajėgėme. Ačiū. Tuo būdu baigėme. Trečios darbo grupės darbą siūlyčiau abiems pranešėjams. apibendrinti visą šios dienos diskusiją. Jep, prašau, žodis tau. Ačiū pirmininkė, dėkoju už tai, kad bankų atstovai atvyko pas mus. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog šios dienos diskusijos rodo, jog atskaitomybė pagal šalis e, naujoji prievolė bankams yra labai naudinga, nes ji išiškina praeities problemas, kurios gal iki šiol ne visai išnyko. Taip pat automatiškai keičiantis informaciją e, gal bus išspręstos problemos. Toliau dėl e, to, koks mūsų komiteto vaidmens, pasižiūrėti finansų sektorių ir pasižiūrėti, ar e, bankė, bankai nepadeda e, sukčiauti mokesčių srityje ar agresyviai planuoti mokesčius. Mes e, turime prisiminti, kad 10 trilijonų e, US, e, JAV dolerių e, yra offshore'inėse įmonėse ir apie trešdalį e, investicijų įmonių keliauja per offshorinės jurisdikcijas. Ir kaip galbūt žinote iš komisijos 72 procentai E, įmonių naudojasi tam tikromis specialiomis priemonėmis dėl intelektinės nusavybės, bent jau Europos komisija pateikė tokius duomenis. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai dar turime daug ką mm, nuveikti skaidrumo užtikrinimo srityje ir manau, kad e, agresyvios schemos e, skirtos išvenginti mokesčių turi uh, sulaukti mūsų dėmesio toliau. Bendradarbiavimas tarp įvairių e, jurisdikcijų tai nepaprastai svarbu. E, finansų sektoriuje e, G20, EBBO ir Europos Sąjunga turi bendradarbiauti, bet mes pirmiausiai turime galvoti apie padėtį Europos Sąjungoje, nes dabar ir bankams e, skiriama e, vis daugiau dėmesio, e, priemonės susijusios su atskaitomybė pagal šalis taip pat yra naudingos, bet dar turime daug ką padaryti. Dar galiausiai pasakysiu, man buvo naudinga m, mm, išgirsti, kad bankai pritarė atskaitomybės pagal šalies principams savo sektoriui. Tikiuosi, kad tai išplis į visus sektorius ir bus taikoma e, daugia bedrovėms veikiančiams statutiniu mastu. Ačiū Mikėlis, ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems bankų atstovams, kurie atsakė į mūsų klausimus šiandieną. nepriklausomai nuo to, ar mes esame patenkinti visais gautais atsakymais. E, esu tikras, kad dauguma iš mūsų būtų norėję girdėti išsamesnių atsakymų į mūsų klausimus. Galbūt taip pat būtume norėję išsamesnės informacijos apie e, bylas, kurios toliau nagrinėjamos Mums buvo pasakyta, kad pavyzdžiui dėl JAV ar Europos Sąjungos e, dalykų vyksta diskusijos tarp mokesčių inspekcijų ir mes turėsime pasižiūrėti, kokios bus išvados tų diskusijų. Šiandieną e, mūsų pokalbis buvo labai įdomus, jisai prisidės prie mūsų komiteto tolesnio darbo. Pastebėjau, jog daug, e, dauguma bankų atstovų pasakė, kad mokesčiai e, nustatomi turėtų ten, kur sukūriamas e, pelnas ar vertė. Man kyla klausimas, ar yra apibrieščių, ekonominių apibrieščių, kurios taikomos tai savokai pelnas ar, ar e, gerovė, kur sukūriama. Taip pat e, buvo kalbama apie padėtį Airijoje, kontinentėje Europoje ir e, offshore'inėse jurisdikcijose. Kokie yra skirtumai, reikėtų dar plačiau apie tai pakalbėti, pasitelkti ekspertus, kad mes galėtume sužinoti daugiau apie tai, kas, pavyzdžiui, kodėl ko mokestiniuose rojuose, mokesčių rojuose pelno E, kūrimas yra e, labiau pateisinamas ar pasiteisinantis dalykas, kodėl atsiranda didesnis našumas. Dar vienas dalykas e, - ekonominė ekspertizė. Manau, kad buvo labai naudinga išklausyti bankų atstovų ir mes susitiksime su kitomis institucijomis. Noriu padėkoti visiems, kurie šiandien atsakė į mūsų klausimus. Euh, Prieš apibendrandamas dar norėčiau priminti, kad po tre, trečios darbo grupės diskusijos ponas Čekačiai mums raštu turės atsakyti į pono Gygalt klausimą dėl apyvartos ir pelno paskirstimu. Ir taip pat turėsite pasakyti apie kai kurias nelinkusias bendradarbiauti, bendradarbiauti jurisdikcijas, tokias kaip Bermudai, Kaimanų salos, Airija ir panašiai. Ir e, lauksime jūsų atsakymo raštu, kurį įsipareigote pateikti. Aš pats norėčiau taip pat padėkoti visiems prelegentams, norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegams. Mes žinome, kad bankų sritis labai stipriai pasikeitė nuo finansų krizės pradžios po Lehman Brothers žlugimo. Pasikeitė teisės aktai susijęs su bankų sritimi, jų atsirado daug daugiau. E, rizikos ribojimo taisyklės e, pakito, jų atsirado daugiau atsirado bendras priežiūros mechanizmas, atsirado e, bankams taikomi e, atsparumo patikrinimai nepalankiausiomis sąlygomis, kai kurie teisės aktai, tokie kaip ekstrateritoriniai aktai, kuriuos taiko JAV, irgi dabar yra taikomi. Ir galiausiai pažanga pasiekta užtikrinant skaidrumą ir nešališkumą, nebeliko bankų paslapties. UBS e, štai atstovai kalbėjo apie tą palyginimą. E, su, e, buvo palygintas to draudimo išnykimas su, su, su draudimu atsiradusiu rūkyti viešose vietose. Be kitako, svarbus elementai, kurių padėjo pakeisti bankų peizažą, yra tas vadinamasis country by country report, ataskaitos atskirom šalims. E, mes dabar turime daug daugiau informacijos visų tų priemonių pagalba, dar tebelieka galbūt ir kai kurių spragų, tačiau, kaip sakė mūsų pranešėjai, labai svarbu mums yra žinoti, kad po dviejų, trijų metų taikymo šio teisės aktų bankams tas teisės aktas netrukdo. Tai yra labai svarbus teisės aktas tam, kad būtų galima pasakyti, kad visoms įmonėms, tarptautinėms įmonėms yra taikoma ta pati tvarka. Jeigu Da, ir matome, kad toks e, svarbus sektorius, toks jautrus sektorius kaip bankų labai puikiai prisitaikė prie tokios situacijos. Al bankai, man atrodo, suprato tą patį, ką ir kitos tarptautinės įmonės. Visa finansinė veikla yra tokia, kur buvo, e, kurią galėtume pavadinti veikla iki Lehman Brothers ir veikla po Lehman Brothers žlugimo. Daug kas pasikeitė tuo metu. Ir dabar turime mes, teisės aktų kūrėjai, daryti viską, kad galėtume pasimokyti iš susikloščiusios situacijos, iš to skandalo ir kad sudarytume subjektams sąlygą suvokti, kad dabar turime dirbti neieškotami kažkokiu nors ypatingų finansinių fiskalinių sąrangų, bandant e, laimėti konkurencinėje kovoje, kai konkuruoja tarpusavėje bankai ar į kitos įstaigos įmonės. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje, kiti klausimai yra numatyti Šiek tiek vėliau bus, jose dalyvaus kitų bankų atstovai. Noriu padėkoti visiems dalyviams, na ir lauksime jų papildymų į atsakymus raštu. Balandžio 4 nuo 15 iki 18.30 vyks kitas mūsų posėdis. Tai bus proga išklausyti ponę komisarę Vestager dėl paskutinių iniciatyvų, kurių buvo imtasi valstybės pagalbos rytyje, tais atvejais, kai ta pagalba yra nesuderinama su galiojančiomis taisyklėmis ir taip pat Deutsche Bank ir Royal Bank of Scotland atstovai dalyvaus tuose klausimuose. Visiems ačiū, posėdį šiandien baigiame.